Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Labai visiems dėkoju. E, toliau pataisimas. Evans, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. patvirtinta taip pat vienbalsiai. Kitas. Dvidešimtas darbo tvarkės klausimas. Balsuosime. Prašom balsuoti. Dėl 88 straipsnio antros dalies. 20 darbo tarkės punktas. Dėl jo balsuojame. Pone Korhola, mano aparatas neveikia. Gal galite kitą E, pabandyti. Aš jau tris kart balsavau, bet e, nesuveikė. Krisai. Pirmininkė, gal galite pasakyti aiškiai, dėl ko mes balsuojame, koks yra pavadinimas e, klausimų. 20 darbo tvarkės klausimas dėl kukurūzų. Vakar komitete vyko diskusijos su komisija tie, kurie e, buvo, nedaugelis iš mūsų buvo, bet e, jūs turite tikriausiai prisiminti, apie ką kalbėjome, balsavimas yra elektroninis. Ar visi balsavote? Baigėme. 34 už 15 prieš vieną susilaikė priimta. Dabar 21 punktas darbo tvarkės. Europos vaisto agentūrai mokėtinos farmakologinio budrumo veiklos susijusios žmonėms skirtais vaistais rinkliavos. Lindos Makan pranešimas. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Sulaikė primtas. 33 už. Prieš. Susilaikė primtas. 34 už, prieš, susilaikė priimta. 36, 38, kas už, prieš, susilaikė priimti. 39 už, prieš, susilaikė priimtas. Neaišku, gerai pasitikrinsime dėl 39 balsuojame. Ar visi balsavote? E, tikrai priimta. 441, 42, kas už, prieš, susilaikę, atmesti. 43. Pasitikrinkime nuo 40 iki 42. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. atmesti 403 ir 90. Kas už, prieš, susilaikė atmesti 44, 89. Gerai galime pastikrinti dėl 43 ir 90 elektroninių būdų. Dėl tų dviejų ar visi balsavote? Baigiame. Atmesti. 44 ir 89. Kas už, prieš, susilaikė atmesti. 45, kas už, prieš, susilaikė atmesti. 47, 91. Taip. 47.91. Kas už prieš susilaikė atmesti. 46. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 48. 51. 54. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimti. 49. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 50. Nuo 59 iki 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesti. 52 už prieš susilaikė atmestas. 8 už prieš susilaikė priimtas. 55 už prieš susilaikė atmestas. 9 iki 3 nuo 9 kas už prieš susilaikė atmesti. 57 Pasitikrinsime gerai nuo devintojo iki trečiojo. Elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesti. 57. Kas už? Prieš. Sulaikė. Atmestas. 59-31, kas už, prieš, susilaikė, priimti, 60 už, prieš, atmesta 61 už, prieš, atmesta 62 už, prieš, susilaikė, priimtas, 63 už, prieš, susilaikė, priimtas, 64 už, prieš, susilaikė, priimtas. 67, 106, visi iki jo už prieš susilaikė atmesti 65 iki 105. Nuėjau kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Pasitikrinsime dėl keleto pakeitimų nuo 65 iki 105. Kas tu? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesti. 66. Kas už? prieš susilaikė atmestas nuo 10 iki 81. Kas už prieš susilaikė priimti. 71. Dvi dalys. Pirmoji, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji, kas už prieš susilaikė atmesta. 72. Dvi dalys. Pirmoji, kas už prieš, susilaikė atmesta, antroji už, prieš, man savo, kad jie atkrito, tai 73, kas už, prieš, susilaikė atmestas, 74 už, prieš, susilaikė atmestas 75 kas už, Gerai, pasitikrinsime dėl 74. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? E, balsavimas baigtas. Priimtas. 75. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. Tikrinamės. Dėl 75-ojo ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 12 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimtas. 76 kas už? Prieš susilaikė priimtas 77, kas už, prieš susilaikė atmestas 78, už, prieš, susilaikė primtas. 79-80, atsiprašau, balsuojame e, dėl 78 elektroninių būdų, balsavimas baigtas, priimtas. 79-80 identiški, kas už, prieš, susilaikė primtas Man atrodo, kad aštuoni kolegos balsavo, taigi balsavimas nevyko dar kartą. 79-80. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Patvirtinti. 82. Kas už? Ne, vis tik tai jisai atkrenta. 83. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 84 ir 85-asis. Abu atkrenta 86-asis. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 87-asis. Su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Su žodiniu pakeitimu, ar visi balsavote? patvirtinta. Priedai dabar. 88. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 95. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 101. Už. Prieš susilaikė, atmestas. 99. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 102. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 104. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 107. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 111 už. Ne, sako pirmininkas, jisai taip pat atkrenta. 112. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 109 ir 110. Kas už? Prieš susilaikė atmestas Neaišku, pasitikrinkime. Dėl 109 ir 110 ar visi balsavote? Baigiame. Priimtas. Priimti. Toliau konstatuojamosios dalys, 15 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, atmestas, 16 už Tikriname dėl 15. Gerai. 15 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 16 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 17 už. Prieš. Susilaikė priimtas. 18 už. Prieš susilaikė priimtas, 20 už, prieš, susilaikė priimtas, 21 už, prieš, susilaikė priimtas, 22 už, prieš, susilaikė priimtas, pirmasis, kas už, prieš, susilaikė priimtas, 23-24, kas už, prieš, susilaikė, neaišku, balsuojame dėl 23 ir 24, prašom. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmestas. 25. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Prieš neaišku, bent jau man, tikriname antrąją dalį 25 pakeitimo ir visi balsavote, baigiame. Atmesta 26 už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 28 už, prieš, susilaikė, priimtas. 29 už, prieš, susilaikė atmestas. 32 už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar galutinis balsavimas, kaip visuomet, e, balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Baigėme. 15 už vienas atsilaikė, dabar dar vienas balsavimas. Ar visi balsavote? Baigiame. 49 už e, vienas susilaikė. Sveikinu Lindą Makaven. Mandate question. Um, thanks, colleagues. Linda, ačiū kolegos Jums už paramą. Tai yra techninis klausimas. Mes jau turime teisės aktus ir dabar reikia finansuoti e, sistemą, dabar reikia pradėti dėrybą su mm, taryba, kad būtų galima sutarti per pirmąjį svarstymą plenarnėje sesijoje. Bet tą mums reikia 36 balsų, kad gautume įgaliojimus, darome tą elektroniniu būdu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Trijų trūksta dviejų. Balsavimas baigtas. 44 už, vienas prieš, trys susilaikė. Taigi turite įgaliojimus, sėkmės. E, Linda dabar turi laiko, nes nebereikia tabako klausimus spręsti. Balsavimo sesija baigta. Visi, kas norite palikti salę, e, linksmų šventų kalėdų, gerų kitų metų, geros pradžios. Turėsite laiko atsigauti. Visi grįšime atsigavę kitais metais. Pasidžiaukite kalėdomis, bet aišku, jūs galite pasilikti ir dalyvauti diskusijose. Peter Lisa. Ja. Lisa. Taip, ponas Lysa. Ačiū labai. Vidana kągi, Tai yra antroji dalis, jau svarstoma gana ilgai ir klausimas ne vienareikšmės. Keletas priminimų. Kodėl mes apskritai užsėmė šiuo darbu pirmininkė, aš manau, gal būtų naudinga jums pasinaudoti savo plaktuku, kad nurimtų triukšmą salėje, sako kalbantysis. Pirmininkė, tikrai noriu kad jūs man padėtumėte. Pirmininkas. Gerai. Tie, kurie pasiliekate, prašom klausyti pono Lysės, o kiti išeikite tyliai, kad mes girdėtume, ką ponas Lysė sako. Ir mano prašymas skirtas visiems, pono Jokanakis. Pone Janukudakis, jums taip pat. Peterį. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, ir aš linkiu visiems gerų kalėdų, gerų naujų metų tiems, kurie pasišalina. Bet vis dar mes analizuojame šį klausimą, nes šest kiekis auga ir IKAO pasiūlė pasakė, kad jeigu 24 metų mes nieko nepadarysime, tai bendras kiekis tokių dujų išmetamų į atmosferą sudarys 100 milijonų per metus galimui palyginimui pasižiūrėti kitą skaičių ir tai yra 1900 megatonų. Taigi toks yra scenarius. Dabar iki 50 metų aviacijos rytie susikaups nuo 3,5 iki 4,5 megatonų išmetamųjų teršalų ir tai sudarys 20 procentų to kiekio, kurį mes norėtume mažinti Todėl aviacija, oro transporto išmetimai iš tiesų Tuo tarpu mažėja sparčiau negu kad buvo prognozuojama anksčiau. ICAO Dabar prisiminkime 97 metus, nes būtent tada ICAO ir buvo patikėta sumažinti tai išmetamų teršalų oro transporto srityje kiekį, bet dėja ne viskas e, pasisekė, prie kai kurių klausimų reikia grįžti, nes praėjus dešimčiai metų po Kijoto protokolo nebuvo pasiektas tarptautinis susitarimas ir ES vienašališkai balsavo dėl oro transporto įtraukimo į ATLPS sistemą ir taryboje buvo balsuota vienbalsiai. Pagrindinis dalykas tas, kad reikėtų įtraukti į šią sistemą skrydžius iš trečiųjų šalių. Tai buvo pasiūlyta. Tada mes iš savo pusės labai atsargiai vertinome tą pasiūlymą, analizavome į teisinių požiūrių, bandydami įsiaiškinti, ar tokia taisyklė dėrėtų su tarptautinės teisės normomis ir ar oro vežėjams netektų pernelyg didelė papildoma našta mes e, labai atsargiai turime elgtis, kad e, mūsų oro transporto vežėjams nebūtų užkraunama papildoma našta, nes a, visa sistema susijusi ir su mokesčių mokėtojų pinigais, kurios galima ir kitaip panaudoti. Dabar savo laiku ATLPS leidimas reiškia, kad turimas, reikia sumokėti 0,03 euro. Tačiau nors ir kalbame apie centus, nepamirškime, kad a, tolimų atstumų skrydžių atveju a, mokama irgi labai nedaug, vos porą eurų. Kai kuriais atvejais, aišku, vidaus skrydžių atvejais sumos yra didesnės, per, pavyzdžiui, 140 svarų, Junktinės Amerikos valstijose 16,3 dolerio vienam keleiviui. Taigi gaunasi, kad atsiranda naujas mokestis, kurį moka oro transporto vežėjai ir keleiviai. Ir tas, um, ta išraiška nėra vienoda. Mes pateikėme tam tikrų palyginimų, tačiau palyginimas yra gana kuklus, taip jį pavadinkime, galvojant apie visą ATLPS sistemą, kurią analizavome ne vieną kartą, bandydami įvertinti galimus uh, naujus mokesčius atsižvelgiant į skrydžio trukmę. Ir nebejotinai turėtų būti taip, kad um, skrydžiai ilgais atstumais turėtų mokėti tokiais atvejais oro vežėjas uh, kur kas daugiau negu už skrydžius trumpais atstumais. Aš grįšiu dar prie šito klausimo kiek vėliau. Bet mes turime elgtis atsargiai, kad ES veiksmai nesusilauktų daugiau kritikos negu tos priemonės, kurių imasi pačios valstybės narės. Todėl galbūt reikėtų kiek staptelėti, nes pati direktyva buvo patvirtinta labai skubotai. Vidaus skrydžiams nustatyta prievolė, nežinau, ar tai buvo geras dalykas ar ne. Nes buvo tikimasi gerų rezultatų, bet dėja geri rezultatai taip ir liko lūkesčiais. O žvelgiant per tarptautinę prizmę, nebejotinai mes pasistumėjome į priekį ir į kao uh, rugsėjį bei spalį sušaukė savo posėdį buvo bandoma aiškintis, ką reikia daryti. Beje, nepamirškite, kad labai kritiškai buvo įvertinta ir klimato kaitos konferencija Varšuvoje iš tiesų tarptautinių mastų yra labai sudėtinga tartis, bet kita vertus IKAO savo posėdėje Monrealyje pasiekė visai neblogų rezultatų, geresnių negu Varšuvoje. Nes Varšuvoje vykusi klimato kaitos konferencija tikrai negali pasigirti gerais rezultatais, o IKAO numatė um, mažinimus iki 20 metų, bet jokie sprendimai susijęs su vėlesniu laikotarpiu po 2020 metų nėra priimti, nes apskritai nebuvo kalbama apie tai. Nuo 20 metų manome, kad e, augimas sektoriaus bus neutralus ir išmetamų teršalų kiekis neauks, bet aš tai vertinu anaip tol ne kaip pažanga. Todėl sakyčiau, kad taip IKAO pasiekė geros pažangos, bet visgi netokios, kuri nuteiktų labai optimistiškai. Taigi, ką turėtume toliau daryti? Turėtume pabandyti panalizuoti tas priemonas, kurios siūlomos iki 20 metų ir šiuo atveju įmanomi keli variantai. Aišku, galvojant apie interesus, tai daugiausiai domimasi mažai e, tuo, kad sistemos įdėgymas kainuotų mažai. Ir kad kai kurie iš vis galėtų pasinaudoti leidžiančią nukrypti nuostatą ir nemokėtų mokesčio. Mes galėtume gal pratesti tam tikrą tą laikotarpį iki 16 ar net nu galų gale 20 metų. Komisija siūlo kažkokį tarpinį variantą, kitaip sakant, kompromisinį variantą. Ir komisijos pozicija ta, kad skrydžiai turėtų būti įtraukiami iki 2020 metų skrydžiai iš trečiųjų šalių, tais atvejais, kai trečiųjų šalių oro vežėjai kyla arba leidžiasi ES teritorijoje ir kerta jos sieną. Pavyzdžiui, e, skrydžiai iš Londono į Atenus patektų į sistemą. Arba kitaip sakant, būtų daromas skirtumas tarp tokių skrydžių kaip Londonas Atenai ir Atenai Stambulas bet manau, kad pats kompromisas pasiektas šiuo atveju yra neblogas, nes jis turi savo privalumų klimato kaitos mažinimo požiūrių. Ir tas ir aš manau, kad ta priemonė gali tapti geru atskaitos tašku vykstant tarptautiniams dėryboms. Variantai, kuriuos mes svarstome, yra tiesiog tarpuskaitos variantai dabar dėl um, švarios plėtros mechanizmo. Tai šiuo atveju sprendimas uh, surastas tik tai iki 15 metų ir mažinimas taršos bus atliekamas ne paties sektoriaus, ne pats sektorius susims taršos mažinimo. Mes norėtume, kad taip ir būtų. Mes norėtume, kad tikrai iki 20 metų būtų uh, realiai sumažinta išmetam, išme, sumažintas išmetamųjų taršalų kiekis. Todėl gal dabar reikėtų nustatyti aiškiai viską, kad būtų išvengta tų praktinių iškraipimų, kurie buvo pastebėti. Jeigu skrendama į didelį naują oro uostą Stambulę, tai tokiu atveju pagal Stop the Clock sistemą toks skrydis nepatenka į ATLPS oro transporto srityje, bet tokiu atveju be kita ko iškraipama ir konkurencija. Labai įdomus būtų ir teisinis e, įvertinimas šios scenarijaus. E, nes ir oro transporto vežėjai, ir kiti, kitos suinteresuotosios pusės sako, kad tai nėra grinai teisinis klausimas. Ir niekas kritikuodamas ar vertindamas komisijos siūlomas priemonės nekalba apie teisinius aspektus, nes grinai teisinių požiūrių siūlomos priemonės yra visai geros. Dabar e, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija rugsėjį irgi savo posėdėje sakė, kad nėra kažkokių didesnių kliučių, bet oro keleivio mokestis nebuvo patvirtintas vienbalsiai. Kitaip saka, kita vertus, tai dėl ko susitarė IKAO, teisinių požiūrių nėra privaloma valstybėms narėms vykdyti ir e, pagal padėties nekeitimo nuostatą išlieka leidimai, kuriuos, e, kurie skirstomi valstybėms narėms. Jeigu aišku į kao pavyktų susitarti, tai e, tada leidžiančios nukrypti nuostatos galbūt ir nebebūtų aktualios. Todėl aš manau, kad reikėtų kai kuriuos dalykus dar apsvarstyti, nors komisijos kompromisinis variantas tikrai yra labai geras variantas. Tačiau iki 20 metų turime peržiūrėti ir naujai įvertinti galiojančius teisės aktus. Taip, 16 metais įvyks, turėtų įvykti kai kurie pasikeitimai, galų gale IKAO ketina pateikti labai išsamų planą, kaip elgtis po 2020 metų. Ir galbūt mes tada jau galėsime suderintai veikti su ICAO, taip e, vykdyti tas pačias priemonės. Taigi, dar vienas dalykas yra e, pakeitimų pateikta sąsajoje su tomis rytimis, kurioms parlamentas visada teikia prioritetinę reikšmę. E, daug pakeitimų pateikė transporto komitetas. Dalis pakeitimų yra susiję su aukcijonuose parduodamais leidimais, nes finansų ministerijos yra nurodžiusios, kokios susidaro įplaukų srityje spragos, kurias reikėtų likviduoti. Yra pakeitimų ir dėl tartautinės politikos aspektų, bet aš manau, kad tai yra vieninteliai dalykai, kurie psichologiškai gal sudėtingi. Ir tai yra pirmiausiai e, sąsaja su trečiųjų šalių skrydžiais. Teisiškai reglamentuoti šį dalyką neaišku, kaip būtų labai galima, bet reikalinga galų gale numatyti labai konkrečias taisyklės ir tada bus mums daug lengviau dėrėtis, turint tvirtą poziciją su trečiosiomis šalimis, nesvarbu užtikrinti vienodų sąlygų principo taikymą. Dar vienas dalykas, aišku, chemijos pramonė ir kai kurios susijusios pramonės, kurioms šiuo metu taikomos taisyklės perkant leidimus aukcijone, tai ir oro transporto srityje sąlygos turėtų būti panašios. Yra dar ir kitų keletas smulkesnių pakeitimų, kuriuos mes svarstėme su koordinatoriais ir prieš reikėtų uh, išsiaiškinti su taryba, uh, pavyzdžiui, kaip įgyvendinami dabar dabartiniu metu galiojantis teisės aktai prieš pereinant prie trilogo. Turiu galvoje ypač padėties nekeitimo nuostatą. nes iki 20 metų sistema apsiribos tik tai ES vidaus skrydžiais, bet yra valstybių narių, kurios neįgyvendina taisyklių ir bando visaip spausti komisiją. Dar vienas dalykas tai yra bando spausti komisiją, kad būtų išduoti nu, 12 metais galiojantieji leidimai. Todėl reikia tikrai imtis darbo, kad galėtume pasistumėti į priekį iki balandžio 30 dienos ir kad e, galėtume Beje, turiu pasakyti, kad 12 metai, tai kas nustatyta 12 metais, buvo absoliučiai reikalingas minimumas ir susidarė tokia padėtis, kad dalis oro transporto vežėjų laikosi tų taisyklių ir jie atsiduria konkurencijos požiūrį labai nepalankioje padėtyje. Šią padėtį reikia ištaisyti, kad jie nenukentėtų. Taigi, Toks yra rinkinys klausimų, kuriuos reikia spręsti. Aišku, po 20 metų panašu, kad galios kitos taisyklės, mes, bet mes turėtume vis tik padirbėti ir pabandyti, kad procesas būtų sutvarkytas. Taip yra, sakysime, tam tikrų argumentų ir dėl tikslinio leidimų panaudojimo, dėl tikslinio leidimų skirimo. E, ir daug kas bando sieti šį dalyką su triukšmo leidimais. Bet mes turime neabejotinai turėti labai tvirtą poziciją dėrėdamėsi su komisija. seltsamer Diskrepanz zwischen unseren Sonntagsreden. Ir manau, kad šiek tiek nesutampa mūsų pačių pareiškimai. Tai, ką girdėjome, pavyzdžiui, sekmadienį ir tai, kas paskiau daroma. Mes, kai susitinkame su visuomenė, kai bandom pasirodyti, aiškiai sakome, kad tas ir tas turi būti padaryta. Reikia su amerikiečiais tą ir tą, susi, dėl to ir to susitarti. Bet mokesčių mokėtojų tenka, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje 200 eurų sumokėti už vieną oro keleivį. Dar vienas dalykas, kad e, savas išlaidas bandoma perkelti ant svetimų pečių. Na ir tada jau kyla rimtas triukšmas visuomeniai. Dabar dėl susitarimų su Kinėje arba Kinijos oro transporto vežėjų traukimas į ETLPS sistemą. Bet tada, kai mes tik užsimename apie Kiniją, pasigirsta balsų, o kaip, o kaip sprendžiamas Dalai Lamos klausimas. Ir mes dėl tokių keistų e, sąsajų neturėtume kapituliuoti ir neturime leistis, kad mus e, Kinija stumtų į kampą. Gal Kinija mus ir keistai vertina, bet mes negalime pasiduoti nevilčiai ir nieko nedaryti, nes visada bus problemų susijusių su atskirais vežėjais. Aš manau, kad mes turime užsitikrinti tvirtą poziciją, kad galėtume, pavyzdžiui, argumentuoti, teikti argumentus susijusius su įplaukomis rengiant vieną ar kitą projektą, bet tikrai negalime pasiduoti trečiųjų šalių spaudimui. nes toks pasidavimas nieko gero neduotų. Ačiū, ponė pirmininkė. Und ich möchte es nochmal unterstreichen, was Peter Liese gerade gesagt hat. Aš esu savo grupės šešėlinis panašėjas ir noriu pritarti tam, ką sakė ponas Liese. Tai yra pri, principo klausimas ir mes jį turime apsvarstyti. Ir nemanykime, kad tai yra vien tik tai susijęs su mokesčiai čia ar ten valstybės narės. M, mm, moka mokesčius, kurie, kuris, kurie yra daug aukštesni negu gauna naudos iki iš ETS sistemos. Aš esu Šiaurės Vokietijos ir aš kaip apsilankau pas savo rinkėjus. Kartais e, e, yra trumpas skrydis į salas ir aš moku daug daugiau negu moka kiti, kurie skrenda iš Londono į Vašingtoną. Ir e, mes, jie ne, ne, nesinaudoja ETS sistemos. Mes negalime pritarti argumentams, kad čia, kad čia yra didžiulė mokestinė našta. Tai yra principo reikalas ir um, Europos ūkio subjektai yra trečiosios šalis. Aišku, jie visi beldžiasi į mūsų duris, jie eina pas mus ir mes tikrai turėtume apsvarstyti, kur viskas baigėsi. Tai yra labai svarbus principas, mes kalbam apie aviaciją, ji turėtų būti įtraukta į ETS ir mes čia kovojam jau ilgai. Ir galiausiai reikėtų nuspręsti, ką mes norim daryti. Ar tai bus e, apmokestinimas, ar tai bus kažkoks kitas e, požiūris. E, kitas dalykas, dėl kurio sutarėme su didžiaja dauguma, yra tai, kad mes norime esminių dalykų sulaukti iš, iš um, IKO kongreso 13875. Tai kitų metų mm, balandžio e, mėnesio senoji sistema vėl bus padėta taikyti. Ir tai tiesiog automatiškai bus pradėta taikyti. Ir dabar komisija patiekė jų pasiūlymą, kuris yra tarpinis variantas ir mano nuomonė jis yra protingas, siekiant išvengti konkurencijos iškraipimų. Ir čia buvo paminėtas oro uostas, kuris yra tiesiog už ES teritorijas labai netoli. Ir sutikti jiems privalumą, na, manau, kad negalime. Čia tikrai reikėtų galvoti, kas yra logiška, kas yra protinga. Tai yra oro erdvė, oro erdvės požiūris. Ir manau, kad mes turėtume tęsti platesnį diskusiją, yra taip pat ir pramonės politikos dimensija, taip pat aplinkosauga, e, konkurencija, čia reikia pasiekti pusiausvyrą. Bet, kaip sakiau, tai yra principo reikalas ir čia yra viso klausimo esmė. Taigi reikia e, paminėti diskusija su Dalai Lama čia, ar mes turėjom kai ką atsiprašyti, manau, kad yra tinkamas e, būdas mums e, eiti priekį, mes kreipiamės į teisėkuros institucijas ir mes e, pasiekėme pagėdautinį rezultatą. Mes esam patenkinti rezultatais dėl leidimų pardavinėjimo aukcionuose ir kad tai atsispindėtų. E, nelabai svarbu, iš kur e, ateina tarša, bet e, ar tai yra iš kamino ar iš reaktyvinio lėktuvo. Bet kas yra svarbiausia? Tai svarbiausia tinkamai apskaičiuoti tas emisijas. Vėlgi, manau, būtų tiesiog protinga ir mes nenorime netekti to, ką jau yra ką esame pasiekę. Ir geriausia daryti viską tarptautiniu lygmeniu, užtikrinti, kad e, klimato kaštai tikrai būtų nu, nurodyti tarptautinėse susidarimuose. Taigi 30 e, balandžio e, baigėsi terminas ir jeigu iki to nebusim pasiekę susitarimo, tai tada senoji sistema vėl bus pradėta taikyti. Ir manau, visas šalis yra suinteresuotas ir bus pasirengę daryti kompromisus. Mes tikrai nenorime, kad senų sistema vėl būtų pradėta taikyti, nes yra 2020 programa ir ICAO nusprendė, kad po 20, po 20 metų e, jie norėjo, kad būtų taikomi rin, instrumentai priemonės pagristos rinkos saugumo. Ir kad jie žinotų, ką, ką daryti ateityje. Taigi mes e, iš esmės pritarėm Peter Lyse pasiūlymui ir jie tiesiog neparklubdys mūsų prieš trečiasias šalis. Mes neturėsim sustabdyti laikrodžio, bet mes galėsim tęsti tarptautinės darybas Ir dabar yra jau 28 šalis ir mes esam pakankamai informuoti ir mes nesileisim kad kiti įgytų pranašumą. Taigi mes visiškai pritarėme Peterlystai pasiūlymui. Taigi šešėliniai pranešėjai, liberalų atstovas Krisdeivis, prašom žodis jums. Much, uh, um... Labai ačiū pirmininkė. Žinoma, aš manau, kad oro linijos turėtų e, prisidėti e, siekiant sumažinti šiltą efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir aišku, mes išklausėme diskusijas čia ir įkavo diskusijas. Aišku, tarptinis sustarimas yra geriausias būdas eiti į priekį. Aš nesu į nes, nesu įstikinęs, nepaisant į ką aš neku, kad mes tai pasieksim. Ir manyčiau, kad Europos Sąjunga turėtų daryti įtaką ir siekti pažangos ir siekti priversti kitas šalis visame pasaulyje imtis veiksmų. finansinės pasiekmes oro linijoms, jeigu mes imsime našalių e, veiksmų, tai yra tikrai minimalios, kaip e, išaiškino ponas Petra. Taigi, kai komisija pateiks pasiūlymą, tai e, gero bus e, siūlom apmokestinti tik tai tuos skrydžius, kurie yra o Europos Sąjungos e, viduje. Teoriškai galbūt taip, bet kas atsitiks, jeigu, pavyzdžiui, oro linijos nemokės Ir mes žinome, kad šiuo metu oro linijos nemoka, kai kurie tiesiog e, stabdo laikrodį. Ką darysim su valstybėmis narėmis, kad juos užtikrins, jog bus pinigai renkami ir bus mokami mokesčiai. Atrodo, kad dabar jos nedaro nieko. Ir nors aš visiškai sutinku, kad mes neturėtume leistis, kad mus į kampas stumtų Kinija ir panašiai, bet e, ką galėtume daryti? dėl potencialių pasiekmių, ar bus prekybos karas ar panašiai, jeigu mes grįžtai reikalausim, kad būtų e, mokami mokesčiai. Aš pritariu principui, kad mes įvestume mokestis, mokesčius už skrydžius už ES teritorijos ribų. Bet mes pastaruoju metu tiesiog daug abejojam ir jeigu ką, tai mes tikrai nukentėsim, mes nieko nepasieksim. Toks e, mano rūpestis, man nepatinka toks principas, jeigu mes eisime vieningai, mes daug ko pasieksime, aš esu už tai, tačiau aš baiminuosi, kad um, tiesiog mums nepritars ir klausimas, ar mes imsimės to žaidimo ir mes eisime į priekį, ar dėja lauksim nesėkmės. Nors aš tam tikrai nepritarčiau, bet jeigu mes e, sutarsim dėl to, tai tikrai turėtume elgtis labai atsargiai. Na, aš nežinau net kurio keliu aš einu, aš nežinau, esu už ar prieš, aš klausausi diskusijos ir e, turiu meni tai, kad dabar, dabartinė veikla kol kas mums net nešia šlovės. Vielen Dank. Labai ačiū. Setuharsi. Man sieht, dass Ratserfahrungen da sind. So, thank you very much and thanks for <clears throat> Peter Lise. E, išklausykime e, jūsų patirties. Labai dėkoju už jums už puikų darbą, rengiant pranešimą projektą ir norėčiau pasakyti, kad yra išskirtinai gerai parengtas dokumentas, e, aiškinamasis memorandumas yra puikiai paruoštas Apskritai labai gaila, kad ES ne visiškai, tačiau didžiaja dalimi pasidavė, pasidavė politiniam spaudimui. Kaip kolegos jau sakė, pagrindinis tas mm, šiltame efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema buvo nesėkminga ir iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Jo mm, nepakeitė nei kau rezoliucija, nei e, nepakeitė jokia vyriausybės politinis spaudimas. Ir kaip ponė Peterlys dar teigia, kad skundai apie aukštas kainas yra visiška nesąmonė. Yra labai skirtingos bilietų kainos. Čia bilietų kainos yra labai skirtingos ir jos nebūtinai atitinka kainas, kurias moka kompanijos už leidimus. Ir aš taip pat sutinku su ponu Lyze, kad vyriausybės yra labai nenuseklios. Iš vienos pusės jie skundžiasi kad yra minimali pažanga Varšuvoje, o dėl emisijos leidimų sistemos prekyba, tai jas, jos leidžia, kad oro linijos užimtų ankstesnės pozicijas ir kiek laiko gali tęstis toks nenuseklumas. Bet kaip ten bebūtų, tas faktas, materialus faktas yra tai, kad emisijų augimas iš aviacijos yra labai didelis ir mes turime spręsti šį klausimą. Komisija pasirinko tokį būdą ir didžiai dalimi pasiduoti, nusileisti dėl politinės kritikos. Na, kaip mes turėtume reaguoti, tokiai padėti, tai aš manau, kad mes turėtume pastebėti į kai kurios labai gerus ponalėsės pasiūlymo elementus, kaip pavyzdžiui, nukreipti pajamas iš e, emisijos leidimų prekybos ir taip pat nustatyti terminą. Taigi galima palaukti keletą metų, tačiau nelabai ilgai laukti, mm, kol ICAO priims realius sprendimus. O jeigu ne, tai 2017 tai 2017 metais bus grįžtama prie pradinės ankstesnės sistemos. Aš manau, kad tai yra minimumas. Bet e, ko gero, žalieji pasiūlys tai, kad reikia sustiprinti, tiesiog sugriežtinti pono Lėzė pasiūlymą dėl jūrų teritorijos, tai ta teritorija, kurie apima leidimų priekybos sistema, ji, na, nėra visą apimanti, ji turėtų išskirti kai kurias ekonominės zonas jūrų zonoje. 12 jūrmelių yra per mažai. Ir taip pat turime sugebėti, turime turėti galimybę e, siekti emisijų sumažinimo ir taip pat padidinti aukcionų dalį. Na, kaip jau minėjau, kai kurios šalis tikrai laikos labai nenusteklaus požiūrio. Ir viena alternatyva būtų taikyti mokestį aviaciniams degalams, kuris turėtų tą patį poveikį, bet kaip mes žinome, teisėkros procedūra bet kurių mokesčių atveju yra labai sunki. Taigi aš iš esmės manau, kad parlamentas turėtų ištikti tvirtas, laikytis tvirtos pozicijos ir pritarti pradiniam teisės aktui ir labai aiškiai pasakyti, užtikrinti, kad e, apimties apribojimai turėtų būti tik laikini. Labai ačiū, Satohasi, Matin Karnam. But... Paprastai aš nemėgstu to sakyti, nes kad tai nesumažėtų mano patikimumas, bet aš sutinku su Chris Davis šiuo atveju. Na, ką daro koalicijos? Manau, kad klausimas, ką Matėjas ir Peter turi atsakyti, yra tai, ką jie jau sakė. Tai yra principo klausimas. Mes turėtume priimti pozicijas, mes turėtume laikyti savo principų, bet iš kitos pusės tai yra nedidelis, nedidelis pinigų sumos, tai e, vienas ar porą eurų užskleidė, tai kyla klausimas, kodėl mes norim e, taip išpūsti kažkokią reikalą ir nuliūdinti partneris netiek e, mane nejaudina Kinija, bet, pavyzdžiui, Amerika, Indija, na, kodėl mes turim kelti klausimą dėl to, kas nėra labai svarbu, tai yra esminis klausimas ir taip pat klausimas dėl neatitikimo, jums patinka tai ar ne, bet galiausiai baigsis tuo, kad kai kurios valstybės, jungtinė e, karalystė, e, Vokietija, e, baus oro linijas, kurios, jeigu jos nemokės šitų mokesčių ir kurios jie įvedė, nors vyriausybės nepritarė tam tokiam veiksmui, tai vargu, vargu ar valstybinio ir vyriausybės tam pritars. Ir kaip žinote, to ne, neįvyks, taip nebus. Ir kaip Kris sakė, kalbant apie tokį didelį principų klausimą, jeigu tai bus didesnis klausimas dėl, ir jeigu nebus nuolaidų, tai jeigu kalbėsim apie valstybės narės, tai aš e, sakyčiau, kad e, jos nevykdys jos neįgyvendint šito dokumento ir vėlgi mes e, pralaimėsim Tai e, jeigu mes laikysimės tokių veiksmų, tai taip ir vyks. Taigi mes siūlome, kad išplėsti e, nuo 2013 iki 2020 ir palaukti į kavo susitikim, bendro susitikimo. Ir sprendimas priklausys nuo IKAO asamblėjos nutarimo. Ir dar svarbiau yra tai daryti, ne, tai yra daryti pažangą ir sukurti visatimančią globalią sistemą ir tam nepakenks tarptautinė įtampa ir taip toliau. Nes čia tikrai nėra labai dideli kaštai. Jūs žinote, kad valstybės narės niekada ne nepritars tam, kad būtų galima gauti daug pajamų iš šitas schemas. Taigi dėl aplinkos saugos, dėl transporto klausimų mūsų prioritetas turėtų būti globalus susitarimas. Tą mes turėtume skatinti. Nekyla klausimų, jeigu mes e, to reikalausim, tai pakenks mūsų santykiams su trečiosiomis šalimis, ypač jungtinėmis valstijomis. E, apie tai reikėtų labai pagalvoti, koks bus jų atsakas. Ir kelia nerimo galimas dokumento netaikymas kitose šalise ir taip pat e, pramonės šakos mano, kad tai prieštarauja tam, ką, dėl ko mes susitarėme e, ir kaip Europos Sąjunga, ir kai kurios atskirs valstybės narys, dėl ko mes susitarėm su IKAO. Tai tikrai ištaipys konkurenciją, o tai potencialiai pakenks Europos oro linijoms ir tai sukels neigiamas pasiekmes ETS apskritai ir jeigu bus nedygdoma, e, mūsų nutarimas pakenks visai sistemai. Bet aišku, jeigu mes nesutarsim dėl šito dokumentų paketo iki balandžio mėnesio, tai rezultatas bus tai, kad ETS e, grįž prie ankstesnės sistemos ir mes žinome, kokios bus pasiekmes, tai yra ir politiniai, ekonominiai, taip vadinami, kerštom veiksmai iš trečiųjų šalių pusės. Taigi tikiuosi, kad sugebėsime dirbti kartu ir sutarti dėl atitinkamų pataisų ir dėl laiko ir reikėtų e, parengti ir taip pat ir atsarginį planą. Dėkuoju pat Matinkanan. Dann geht's weiter. Or yra, jau atėjo kitas kalbėtojas, Oliver Kramer. Dinge wiederholen, die nicht schon gesagt wurden. Ačiū, nebekartosiu to, kas buvo pasakyta. Norėčiau tik tai komiteto e, nariams priminti, kad jau šešerius metus e, bandome e, kažką daryti su apatinių taršos leidimų sistema, įtraukti aviaciją ir visą laiką susidurėme su problemomis, kai tik bandome spręsti šį klausimą, net ir prieš susitinkant su taryba gavome iš jungtinių valstijų labai aišku e, protesto signalą, kad su jais nepasitarta ir taip viskas yra. Dabar norėčiau paaiškinti, kas įvyko į kavo. E, daug žmonių iki šiol, įskant komisijos atstovus, e, nežino visko egzistuoja e, tarybos dokumentai, kuriuose yra atitinkamas straipsnis apibūdinantis situaciją Europos Sąjungoje. Ten sakoma, kad leidimai taršos e, valstybėms narėms yra susijusios su rinkos priemonėmis prekybos sistemoje. Ir tai tarsi buvo šūkis kovai e, į kavo ir tai labai yra neįprastas dalykas. Komisijos reakcija mano mm, nuomonė nėra labai protinga, nes ji tarsi provokuojanti ir e, matome, kad atsiranda konfliktai tarp šalių. Bet tai nėra teisinės pozicijos dalykas. Galbūt mes teisinė prasme yra, esame teisūs, bet e, nėra nieko gero, jeigu visas kitas pasaulis nevertins ES teisės aktų, mes turime galvoti apie bendrą padėtį ir nėra labai protinga taip elgtis, nes vienintelis dalykas, kuris gali atsitikti, tai bus toks. Mes ir toliau e, sėdėsime, turėsime teisės aktą, kurio negalėsime gyventi. Piterį Lėzę, Matijas Kruotė, tai nėra kainos klausimas, tai nekainuoja tiek daug, bet tai yra. E, principo dalykas, jūs taip sakėte, ir tai susijęs su e, erdvės e, suverenumu ir sprendimų priėmimu. Jeigu mes tokį modelį pritaikytume, tai tada reikėtų bent galvoti, kad tai, kas, kas siūlome, yra e, tarpusavė primtina ir e, būtų išmintinga e, taikyti tą stop the clock principą, taip tariant, laikinai atidėti įsipareigojimų vykdymą. Ir taip pat reikia siekti nepakenkti į kavo, nes visi žinome, kad e, daug valstybių visiškai nenori, kad į kavo, į kavo sistemoje būtų pasiektas koks nors susitarimas. Europos Sąjunga e, pakliūva į pinglės tokių šalių neretai ir mes e, pamatysime argumentus atsitraukti nuo to. E, taigi oro erdvės požiūris nėra pats svarbiausias ir nebėra e, klausimas, ar turime pakankamai politinio ryšto, turime galvoti apie realybę tarptautiniu mastu. Trečiosios šalies E, konfliktai, prieštaros egzistavo ir prieš mums pritaikant tą atidėjimų įsipareigojimų atidėjimų vykdymą. Pane Korhola, ačiū. Aš esu pranešėja. Įtrė komitete rengiu nuomonę šio klausimu ir norėčiau pritarti kolegams Deivisui, Kalananui ir Krameriui. Ir aš tikiuosi, kad mano parama jų minčių tvirtumui nepakenks. Mes matome, kad laikai keičiasi, remiame Jau matome, kad pasikeitė padėtis parama aviacijai, kaip kad buvo praeitą dešimtmetį. Valstybės narės kitaip dabar elgesi ir mes matome, kokios yra pasiekmes. Dėl šios priežasties komisijos mintis mm, tarsi neturi jokios ateities. Valstybės narės nepritarė komisijos pozicijai, nebepritarė. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad Nenorime, nenoriu, kad ES nebenaudotų viduje apivartinto išos leidimų e, sistemos aviacijos sektoriui, nes tai kainuoja netiek daug, finansinės pasakos nėra didelės, tačiau politinės pasakmes yra vis tik didžiulės. Mums kils daug problemų, jeigu bus. E, įgyventa komisijos mintis apimti ir trečiasią šalis e, operatorius, kurie skrenda Europos Sąjungos teritoriją. Vėl atsiras priekybos karai, o tai jau sukels rimtų problemų. Tai ja, neigiamai slėps ir ES piliečių mobilumui, galbūt net ribos tarptautinės verslo galimybės ir pakenks ES oro vežėjams. Be to šis pasiūlymas e, persikels nuo ES vidinio oro erdvės modelio. Ir vargu, ar e, tikrai išsiplėsta erdvė nuo 9 procentų pasaulinės aviacijos apyvartos iki 13. 13 nuo 27-29 procentų tik padidėtų tas padengimas, bet dėl to kiltų labai daug problemų, jeigu mes reikalausime pasaulinio masto sistemos ir vargu, ar mums pavyks veiksmingai kovoti su emisijų mažinimu. Manau, kad matome dabar dar kartą pavyzdį, kai Europos Sąjunga e, patiria problemas, nes mes esame tiesiog užsiciklinę savo modelyje, o toks požiūris e, kelia neįgiamų reakcijų tarp kitų suinteresuotų pusių. Aš girdėjau, kad e, trečiųjų šalių partneriai dėl šių emisijų sako, kad jie pasi galbūt būtų nieko prieš e, taikyti tokį modelį, bet kodėl jisai brukamas yra per prievartą? Mes e, matome, kad komisijos elgesys kelia dėja pavojų e, palankiam dėrybų klimatui, kuris leido mums užsitikrinti neblogų rezultatų tarptautinės civilinės aviacijos srityje. Dėl visų šių priežasčių aš savo rengiamoje įtrėje nuomonėje siūlau e, taikyti laikiną e, atidėjimą kaip ES vidaus priemonė iki 16 metų ir neprimesti to mūsų tarptautiniams partneriams. 2016 metais vyks į KAO generalinę asamblėją ir tikimasi, kad tuo met bus uh, E, siekiama globa, globalaus sprendimo ir mes turėtume renktis tam dalykui. Europos Sąjunga galbūt e, ir galės parodyti lyderystę, kokius nori, bet reikėtų tą daryti protingiau. Labai ačiū, ponė Korhola. Norėčiau pasveikinti ponios Korholos svečius. Tai yra Suomijos e, plieno. E, E, pramonės atstovai, sveiki atvykę, o dabar kalbės įkurt. E, Ačiū, Matijas, diskusijos yra labai įdomios. E, žinome, kad daug žmonių tiesiog nekenčia tos apartinės teršos leidimų sistemos. Mes tą žinome, bet, Martinai, aš nežinau, kam galima labiau pakengti, ar jeigu tu sutinki su Krisu, ar tikrai jisai turėtų susijaudinti, gal tikrai, nes jeigu Martinas ir Krisas pradeda sutarti, tikrai kažkas yra negerai. Taip pat man atrodo, kad ir ta diskusija yra neteisinga. Pagalvokime apie savo išeitinės pozicijas. Kai pradėjome kalbėti apie aviaciją ir apie vertinius taršos leidimus, žinome, kad aviacija nieko nemoka. Visi kalbė, kalba apie terš, teršies moka principą, bet reikėtų nustoti išnekėti tas nesąmonės, nes visi e, bandome apsaugoti e, oro. Vežėjų pramonė, Lufthansa, Britišėvas visi yra labai mums dėkingi už tai. Bet dabar, jeigu pagalvosime, kodėl ES priėmė tinkamus sprendimus dėl aviacijos ir leidimų, mes norėjome kažką padaryti dėl uh, leidimų kainų, bet lyg ir dėlsime dėl to, kad galvojame apie pasaulinį sustarimą. Taigi mes siekėme, stumėme tą sustarimą, tačiau jeigu pasižiūrėsime į tai, kas pasiekta į KAO pirmiausia yra numatytas jos pačios tikslas po 20 metų. Tikrai e, labai yra keista, įdomu, kad pats sektorius pats savo tikslus nusistato, kiti sektoriai net pavydi. Bet taip pat jie ir e, numatė yra peržiūrė. Jeigu 19 metais, pavyzdžiui, paaiškės, kad po 20 metų bus sunku įdėkti tas naujoves, tai jie vėl e, peržiūrės tuos savo tikslus ir tai yra dar uh, įdomiau, nes sektorius pats gali viską nustatyti. Ir paskui galbūt, jeigu pavyks viskas gerai, 16 e, metais e, bus pasiektas susitarimas ir, ką mes žinome, tikrai jau tam pasauliniam sutarime dabar numatyta daugybė išinčių. Taigi mes žinome, kad e, matysime skylėtą šveicarišką sūrį, o dar net nepasiekime tų 16 metų. E, jeigu kalbėsime apie Europą į kao, taip, taip sakoma, e, viskas bus gerai, bet iš tikrųjų reikia dar kartą jiems paskaityti tą tekstą, nes vienas iš silpnesnių mano kada nors matytų. Ir Martin, iš tikrųjų, dėl reikalavimų nesilaikymo, ar tai didžiausias rūpestis? Man atrodo, kad didžiausia problema yra ta, kad nėra politinės valios ir kuo mažiau politinės valios, e, tuo labiau bus nesilaikoma reikalavimų. Krisai, tu linksi, bet esi politikas ir keli klausimus. Ir reikia klausti, ar tikrai yra politinės valios. Bet tas klausimas vėlgi neteisingas, nes tu pats esi politikas. Ar tu turi politinės valios? Ar Martinai, tu turi pakankamai politinės valios? nėra tai klausimas nusileidęs iš dangaus. Yra klausimas, nėra kažkoks abstraktus klausimas, tai yra klausimas apie mūsų pačių politinę valią ir e, reikia galvoti globaliai, nes mes praradome pasikeimį. Mes e, sakėme, kad mes visi viską darysime, net jeigu ir nebus pasaulinio sustarimo. Dabar kalbame apie laikiną įsipareigojimų sustabdymą. E, dabar vėl sakome, galbūt draugiškai reikia kreiptis į mūsų oro vežėjus ir e, tartis jais, kaip e, reglamentuoti šią rinką, šią teritoriją. Dabar vėl taip pat kalbame apie tai laikinai įsipareigojimų netaikymą. Mes iš tikrųjų netrodome rimtai ir yra atviras klausimas dėl to, ką rodo politikai šioje sąvėje ir bus kalbama plačiau, jeigu kažkas sakys, aš klausydamasis liberalų konservatorių matau, kad nėra politinės valios, tai kodėl aš turėčiau ką nors daryti ir tas, ta nuotaika plis dar toliau. Taigi klausimas yra pirmiausia, ar jūs, ar mes turime politinės valios. Ir dėl to, Piterį, norėčiau tau labai padėkoti už bandymą kažką daryti, bet tai, ką matau, yra nepakankama. Uh, mes jau pasiduodame didžiuliam spaudimui ir aš galvoju, kad nebus tikrai pasaulinio starimo, galbūt bus kokie nors žingsniai ir jeigu mes nieko nedarysime, šiaip jau Piteris Lyzė siūlo kažką daryti ir jeigu mes nieko nedarysime, tai politinės valios ką nors įdėkti bus dar mažiau. Taigi nematau priežasties, kodėl mums reikia iš tikrųjų taikyti tą laikino įsipareigojimų netaikymo sistemą, stop the clock, e, nes viskas e, atrodys tik dar keiščiau. Mes galiausiai turėtume pademonstruoti kaip politikai e, savo atsakomybę, o ne kelti klausimų e, kitiems. Ir aš kol kas nematau, kad daug kolegų tą norėtų daryti. Labai ačiū. Gerbrandį. Ačiū pirmininkė. Galiu pasakyti, kad šios diskusijos dėl oro bendrovių CO2 emisijų yra kur kas platesnė. Kalbame ne tik oro vežėjus, bet ir apie mūsų gebėjimą kažką daryti dėl klimato kaitos, apie politinę valią. Sakykime aiškiai, niekas neišiškino ne vieno aiškaus argumento dėl to, kodėl reikėtų kažką daryti dėl tų CO2 emisijų aviacijos sektorėje. Mes sutinkame, kad e, kaštai nėra problema. Visuomet jie yra problema, bet šiuo atveju taip nėra. E, kaštai maž... kainu... E, vertė tų sąnaudų kaštų yra mažiau negu kavos puodukas. Uh, E, Piteris Leizė kalbėjo apie skaičius, apie misijų didėjimą ateityje. Jis yra didžiulis, taigi argumentas yra už veikimą, o ne neveikimą. Vienodos sąlygos. Jau matome savaime, kad yra vienodos sąlygos, jeigu e, lėktuvai skraido iš vienos vietos į kitą, jie netgi tokiu pat aukščiu skraido. Taigi yra vienodos sąlygos Ir e, negalima sakyti, kad nieko met mums nepavyks sutarti tarptautiniu lygmeniu, nes yra sustarimų. Mes esame apsisprendę Europoje 2008 metais įtraukti e, euro transporto sektorių į apivartinių e, taršos leidimų sistemą. E, pernai aš kalbėjau, sakiau, prieš e, laikino įsipareigojimų nevykdymo taikymą, nes norėjau, kad IKAO būtų spaudžiama. Ir ši organizacija žinojo, kas yra svarbu, kokios bus pasiekmes, jeigu nebus tarptautinio susitarimo. Ir dėje susitarimas nepasiektas. Turime kalbėti ir apie tai. E, kolega Ekart e, tą minėjo. Manau, kad komisijos pasiūlymas yra išmintingas, kad galėtume pakeisti kažką mūsų oro erdvėje, bet jisai yra kur kas ribotesnis negu anksčiau, nežiūrint to, jisai yra išmintingas. Ir taip pat Pėterio Leizės pranešimas yra geras. Mes turime e, kalbėti ir apie politiką, jeigu sakome, kad kaštai nėra argumentas, bet jau kalbame apie politiką, tai pademonstruokime, kad ES yra labai tvirta politinė gale, su kuria turi taikstytis e, likęs pasaulis. Mes esame rimta politinė gale ne tik klimatos kaitos srityje, bet ir kitose srityse, bet tokie stiprus esame, kai veikiame ryštingai ir vieningai. Dėl to man kelias trūkniuoja šios dienos diskusijos, kadangi uh, ryštingumas ir vienybė pasigendu tų dalykų šiandien, netgi Europos parlamente. Jeigu mes būsime tvirti, tai galėsime pademonstruoti pasaulio politinę lyderystę kovos su klimato kaita srityje ir aš mielai pritarčiau tokiems veiksmams. Taigi norėčiau padėkoti Peteriu Lysiai už jo darbą ir tikiuosi, kad nedėlsime per ilgai primdami jo pranešimą. Ačiū. Ponas Zeberis. Kolegos, aš tikrai tvirtai remiu Peter Lyzerio pasiūlymą ir teisinių požiūrių tikrai nėra jokios diskusijos, nes visos priemonės yra teisingos. Ir um, klausimas, kurį mes turime atsakyti yra štai koks. Ar mes patys save rimtai vertiname, ar mes veikiame savarankiškai, ar tiesiog vadovaujamės kitų žmonių sprendimų pasiūlymais. Nes šiuo atveju <clears throat> kalbame ir apie PPO sistemą, kuriai gali kilti grėsmė. Kinija Mes paprastai kalbame apie ją kaip apie tam tikrą strateginę partnerę. Taigi turime kalbėti ne apie patį mokestį ar jo dydį, bet apie tai, ar ES gali veikti kaip vieninga bendryje. Ir toks yra svarbiausias klausimas, ar mes norime apskritai dėrėtis. Tai būtų o, pagrista, bet ar mes turime pakankamai galių dėrėtis. O visi kiti klausimai yra netokie svarbus. Jeigu mes norime, kad ES ateityje būtų rimtai vertinama, tai negalime dabar apsijuokti tarptautinės bendrijos akise. Ir negalime žaisti su priemonėmis. Uh, vadovaudamėsi tuo, kad negalime kištis į valstybių narių vidaus reikalus. Ir vienas iš susijusių dalykų yra tas, kad savų laikų Romos imperija labai labai nusilpo dėl labai panašių priežasčių. Jeigu mes nebūsime tvirti kaip bendruomenė, tai ateityje negalėsime nieko iš nieko pareikalauti. Ir nereikėtų įsivelti į virtiną dėrybų su daugeliu trečiųjų šalių, pasaulio šalių. O tie visi e, tarptautiniai prekybos karai man jie sunkiai suprantami. Aš manau, kad priemonę reikia taikyti ir kad mes tikrai susilauksime paramos Europos Sąjungos biudžeto požiūrių. Tai Valstybės narės visada nori iš jo ką nors gauti. Ir deramasi yra atitinkamai. Bet, mes, e, bet klausimas šiuo atveju yra tas, ar e, bendrijos metodą vertiname rimtai ar ne. Ar mes galime tuo metodu vadovautis ar ne. Galiausiai ilgalaikės perspektyvos pošiūrių tikrai siūlomas priemonas yra protingos. Ir nežinau, ar gerai būtų, jeigu valstybės narės galėtų dėrėtis savarankiškai. Aš manau, kad mums reikia tvirčiau suremti pečius. Ačiū, ponė Seberi. Na, įdomu, kaip vyktų šitos dėrybos nacionalinių parlamentų komitete. Pone Kukovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Kas rytą pešiomis einu į Europos parlamento pastatą ir kai nėra rūko ir nedebesuota, o tai, kaip žinia, būna netaip dažnai, kai nėra rūko debesų ir nelyja, tai net ir pusę aštuonių ryte jūs galite matyti, kaip dangų dalyje skrendančių orlaivių taršos uodega. Ir kyla suvokimo klausimas. Skrydžių skaičius auga ir gana sparčiai. Ir mes visi, kaip politikai, turime atkreipti dėmesį į tai. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti sveikesnę aplinką, kaip užtikrinti geresnį mūsų pačių gyvenimą ateityje ir galvoti apie savo vaikų gyvenimo kokybę. Taigi mes ne vien apie pinigus turime kalbėti, bet taip pat kalbėti ir apie supratimą. Ką reikia padaryti, kad ir po 20 metų gyventume ne blogesnėmis sąlygomis. Negaliu sakyti, kad visi sprendimai yra teisingi sprendimai arba neteisingi sprendimai, bet tikrai reikia pokyčių. Ir reikia daugiau informacijos ir žinių apie tai, kas vyksta virš mūsų galvų. Galbūt tie, kurie gyvena didmeščiuose, jau atbuko ir nebereaguoja į tokius dalykus. Aš reaguoju. Tikriausiai todėl, kad gyvenau, už, netaip jau, gyvenu netaip jau labai užterštoje valstybėje narėje ir negaliu todėl susitaikyti su ta kritikos lavina ir noriu pasakyti, kad mes turime ieškoti geriausio sprendimo. Visi turime galimybių prisidėti idėjų lygių, kad pasiūlymas būtų geresnis, bet negalime sakyti, kad nieko negalime padaryti. O tuo pačiu metu turime pagalvoti ir apie galimas naujas technologijas, tokių technologijų kūrimo šaltinius. Nes naujų technologijų tikrai reikės. Negalėsime gyventi taip po 30-40 metų, kaip gyvename dabar. Ačiū. Ačiū. Taip, jūs esate teisys, sako pirmininkas. Jeigu jūs pasižiūrėsite į ES oro erdvę, tai joje apie 2000 lėktuvų juda įvairiomis kryptimis. Pirmininkė, aš tiesiog noriu patikslinti tai, ką jūs sakėte apie mano svečius. Jie atstovauja plieno pramonės darbuotojų organizacijai. Ir mane liūdina tai, kad Kai kurie kolegos net pašaipiom šipsenėlėm pasidabino. Nes nepamirškite, kad jiems rūpi tie dalykai, kadangi plieno pramonė be kita ko yra labai tarši. Ir mane labai neramina tai, kad dabartinė klima, politika klimato kaitos srityje prisideda prie darbo vietų mažinimo ir nedarbo didinimo, nes gamyklos yra perkeliamos į kitas šalis. Pirmininkas, na tikriausiai gal neteisingai nuskambėjo vertimo grandinėje mano sveikinimas, nes aš sakiau, kad sveikinu plieno pramonės atstovus. Aš žinau, kad plieno pramonės sektorius svarbus, mes nuolatos uh, palaikome ryšį su plieno pramonės sektoriaus darbuotojais. Jūs būtumėt bloga parlamentarė, jeigu to nedarytumėt, sako pirmininkas. Na, o dabar a, norėčiau suteikti žodį komisijai, kad jį atsakytų į užkeltus klausimus arba pateiktų papildomų paaiškinimų. Komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti garbingiesiems parlamento nariams už tokią turiningą diskusiją ir naujas idėjas. Jūs žinote, kad politinė situacija sudėtinga, yra daug naujų iššūkių, kuriuos šalinant reikia pasinaudoti visą turimą išmintimi. Laiko veiksnys yra labai svarbus. Iki balandžio pabaigos turi būti patvirtinta teisinė bazė, o tai reiškia, kad labai rimtai turi padirbėti visos sprendimų prieimimo procese dalyvaujančios institucijos. ES iš tiesų išlieka lyderė taršos mažinimo srityje ir mes tą aukštai iškeltą kartelę turime išlaikyti. Nuo to laiko, kai prieš porą metų prasidėjo darbas, mes labai aktyviai um, dėrėjomės su trečiosiomis šalimis, su kitais suinteresuotaisiais subjektais apie jų nuomonę ir bandėme ieškoti galimų sprendimų. Vienas iš dalykų, kurį visada kelia oro tarš, e, taršos rytyje mūsų partneriai, yra ES požiūris į oro transporto sektorių. Bet mes šioje srityje ėmėmės priemonių, galvodami apie bendrus pasaulinius tikslus. O pasaulinių lygių labai svarbu pasiekti pažangos, todėl ES yra tvirtai įsipareigojusi siekti numatytų tarptautinių tikslų. Ir pritariu tiems iš jūsų, kurie teisingai pastebėjo, kad uh, nebūtų protinga atsisakyti vidutinės trukmės laikotarpį numatytų priemonių, nes iš tiesų tai užkirstų kelią pažangai. 20 metais jau turi būti gyvendintos numatytos priemonė. Taigi, ką mes galime pasakyti apie mūsų pasiūlymą, pakeistą pasiūlymą? Mes bandome numatyti labai praktinius taršos mažinimo oro transporto srityje kelius. Ir šiam uždaviniui teikiama, teikia ES prioritetinę svarbą. Tam tikrų atveju mes siūlome priemonės, kurios um, parengtos atsižvelgiant į mūsų partnerių ekstrateritorialumo iškeltą principą. Dar vienas dalykas - nediskriminuojančios taisyklės. Visi oro transporto vežėjai turi veikti vienodomis sąlygomis ir apskritai transporto sektorijoje visi vežėjai turi veikti tokiamis pačiomis sąlygomis. Dar vienas dalykas, kad mes ketiname laikytis į KAO nustaty, rezoliuciją nustatyto a, terminų. Jūs žinote, kokios diskusijos vyksta į KAO. Tačiau mes Labai rezervuotai vertiname tas IKAO rezoliucijos dalis, kurios reiškia, kad norėdami imtis anksti veiksmų galime tapti ES rinkoje veikiančių ūkio subjektų įkaitais. Nes pirmiausia, verslas turi laikytis nacionalinių taisyklių, nebejotinai, tačiau yra dalykų, kuriuos reglamentuoja pati ES europinių lygių. Dabar e, panalizavus e, pranešėjo kai kuriuos siūlomus pakeitimus. Iš karto noriu pasakyti, kad kai kurie dalykai nėra įtraukti į mūsų pasiūlymą, tai yra laipsniškas mažinimo koeficientas. Jeigu mes pradėsime keisti esminius savo pasiūlymo principus, tai tada pati situacija ir diskusija komplikuosis. Keitimus galima padaryti, bet reikia užtikrinti, kad poveikio aplinkai politika nesikeis. Visiškai pritariu tiems iš jūsų, kurie vykdymą iškelia kaip iš ankstinę ES politikos patikimumo sąlygą. Taip 12 metais įsigaliojo laikotarpis, per kurį atidėtas vykdymas. Taip JAV, Rusijos ir kai kurių kitų šalių vežėjai su mumis konstruktyviai darasi. Ir manau bus aišku, kad politinė valia įgyvendinti priemonas bus itin reikalinga įgyvendinant ATLPS oro transporto srityje. Galiausiai noriu pasakyti, kad tikrai labai vertiname jūsų parengtą nuomonę, nes manome, kad ta nuomonė tikrai nutiesia gerą atveria gerą galimybę tolesniam darbui, nes jinai ir teisinių, ir techninių požiūrių yra labai rimtai parengta. Ir aišku, džiugu, kad bandoma laikytis e, sprendimų prieimimo procedūrai nustatytų terminų, nes nereikia pamiršti, kad turime laiko tik iki balandžio 30 dienos. Ačiū komisijai ir galiausiai suteiksiu žodį pranešėjai. Peteris Lyza. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie pritarė mano pasirinktam požiūriui. Kai kurie sakėte, gaila, kad aišku, kai kurie nepritarė, tačiau kolegos kritikuodami mane iš vienos pusės sakė, kad užsibrėžiau per nelink ambicingų tikslų, kitigi mane kaltino ambicijų stoka. Sakyčiau, kad visgi esu kažkur tarp tų dviejų polių, nes pasiūlymų pateikiau atsižvelgdamas į tai, ką žinau, į tai, ką girdėjau. Nes tai yra, ta, ką aš siūlau, yra tarsi tarpinis variantas tarp visų pasiū, iš visų pasiūlymų, nes egzistuoja tam tikra ekstrapolacija ir e, žalieji ir kiti teikia labai skirtingus pakeitimus, kuriems aš ne visada galiu pritarti. Teisinių požiūrių galbūt galima pritarti kai kurioms priemonėms, lygiai galima būtų joms pritarti ir aplinkosauginių požiūrių, bet aš manau, kad į KAO pasiekta pažanga tikrai nėra didelė ir viskas pagrįsta gera valia, todėl manau, kad mes turime labiau laikytis komisijos požiūrio ir nesistengti šimtų procentų įgyvendinti tik senasias priemonės. Dar viena pastaba, kad e, Dagmar Berns e, pranešimas irgi svarbus šiuo požiūriu ir manau, kad tikiuosi, kad e, plenarinėje sesijoje bus balsuojama gana greitai. Dar viena pastaba. Nebejotina, kad reikia bendradarbiauti ir su kitais komitetais, bet mums reikės gauti įgaliojimus, dėrybinius įgaliojimus sausio mėnesį. Labai nustebau dėl to, ką sakė kolegė Kurtala, kad mes galime na, e, palikti bent jau iš dalies tą padėtį, kokia yra. Bet jeigu mes taikysime sistemą tik skrydžiams ES viduje, tai mūsų oro uostai pralaimės konkurencinę kovą. Jūs sakote, kad netokia jau didelė našta teks ir kad našta persikels į 20 metus ir kad netiek jau daug problemų bus patirima, todėl galima ir atidėti priemonių vykdymą. Pramonės atstovai sako, kad ES e, sulaužė pažadą išlaikyti um, neutralią, neutralų poveikį konkurencijai, nes dėja taip nenutiko. Taip, ES oro transporto sektorius yra gana suskaldytas, ne vienalytis. Taip, yra oro transporto vežėjų, kurie subsidijuoja vidaus vežimus iš uh, tarptautinių ilgų nuotolių skrydžių įplaukų. Tačiau visos oro transporto bendrovės turėtų suprasti, kad atidėjus įsipareigojimų vydimą, jeigu iš tiesų nebūtų iškraipyta konkurencija, tai gal ir būtų gerai. Bet pati, e, pats sektorius nevienodai vertina atidėjimą. Tai ką galima daryti? Labai sunku surasti tą aukso vidurį. Chris Davis ir Martinas Callahanas klausė, o ką daryti su a, priemonių gyvendinimo kašt, kaštais. Na, pirmiausia, reikia nepamiršti kad tikrai yra oro transporto bendrovių, kurios nesilaiko jokių nustatytų sąlygų. Veik ir, pavyzdžiui, yra tokių, kurios um, skraido Indiją ir pasirenka kitus oro uostus. Kai kurios e, oro transporto bendrovės savanoriškai moka dabar dėl tolimųjų skrydžių, transatlantinių skrydžių. Jos gali pasirinkti, mokėti ar ne. Taigi visa tai jau susiję su tam tikra politika. Mes negalime kitą vertus um, kurti blogesnių sąlygų kitiems. ICAO vyko ši diskusija, bet mes negalime a, būti dviveidžiai. Jeigu galvosime apie JAV oro transporto sektorių, tai amerikiečiai mums sako, kad jeigu bus pradėtas taikyti mokestis JAV aviolinį, e, oro transporto bendrovėms, tai tada reikia jį taikyti visoms kitoms trečiųjų šalių oro transporto bendrovėms. Mes negalime vieniems taikyti, kitiems ne. Vienai par kitaip, visą laiką susidurėme su priemonių įgyvendinimo problema. Na, dar vienas pavyzdys. Mano rinkiminėje apygardoje taip pat yra plieno gamyklos. Ir Jos labai modernios tiek Suomijoje, tiek Vokietijoje ir nebūtinai visos ES priemonės a, tai, e, priimtos tik tai tam, kad būtų apsaugota aplinka. Bet tas priemonės visas vykdo ir Vokietija, ir Suomija. Lygiai taip pat, e, sakykime, bendrovės, kurios veikia, e, plieno gamyklos, kurios veikia Italijoje arba um, Prancūzijoje, gali būti nepatenkintos esama padėtimi, nes, pavyzdžiui, perkelus gamybą į Kiniją, jie netenka darbo. O jeigu nustatomos kažkokios tai baudos, tai tos baudos taikomos tik tai ES viduje, bet ne Kinijai. Ir kaip mes galime užkirsti kelią Kinijai elgtis taip, kaip ji elgesi. Kalaninas Deivisas Kovina, jeigu galvoja, kad Kinai gali užkirsti mums kelią elgtis vienai par kitaip, tai jie klysta. Nes įgyvendinimo kaštai patiriami ne tik, bus patiriami ne tik tai šiuo atveju. Jie visada egzistuoja, kai priimamos taisyklės, visada tų taisyklių įgyvendinimas susijęs su tam tikromis išlaidomis. 2008 metais, kai dėrėjome tarybą, įvedė kai kurias naujoves, Jeigu oro transporto bendrovės atsisakys dalyvauti sistemoje, tai valstybės narės turi teisę neišduoti tokioms bendrovėms leidimo nusileisti jų teritorijoje. Taryboje apie tai buvo kalbama, bet nemanau, kad iš tiesų kiltų tokios grėsmės. Ir mes neturime pasiduoti tokio pobūdžio spaudimui. Kita vertus, tikiuosi, kad iki tokių kraštutinumų mes neprieisime, nes atsakomybės jausmas neturėtų leisti. Aišku, sudėtingiausias dalykas yra įplaukų klausimas. Nes klimato kaitos srityje yra priemonių, Bet pati problema kur kas didesnė. Valstybės narės turėtų naudoti 10 procentų savo iš mokesčių mokėtojų surinkamų pajamų. Bet valstybės narės laikosi principinės pozicijos. Joms labai sunku pritarti tokiems dalykams. Ir mes turime šitą principinę problemą išspręsti ir ją reikia labai rimtai apsvarstyti. Mes negalime tiesiog užmerkti akių ir vaidinti, kad tokio, toks principas neegzistuoja. Todėl, manyčiau, reikia galvoti apie kompromisą, bet ne apie, nebūtinai apie tokį, kurį būtų sunku priimti. Pirmininkas, ačiū pranešėjai. Iki gruodžio 9 dienos gali 12 valandos dienos galite teikti pakeitimus. Dėl pakeitimų balsuosime sausio 23 dieną mūsų komitete. O tikimės, kad balandį balsuosime plenarinėje sesijoje. O dabar ši diskusija baigta ir pereikime prie mūsų darbo tarkės 23 klausimo. Ir tai yra pasikeitimas nuomonėmis su Europos maisto saugos agentūra dėl a, dirbtinio saldiklio spartamo naudojimo saugos. Jeigu norite dalyvauti diskusijoje, prašom pasilikite salėje, o aš dabar trumpai trumpai labai keletą sekundžių palauksiu, kol išeinantis paliks salę. So, ich glaube, jetzt können Sie starten. Na, manau, galite jau pradėti. Thank you, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, aš esu Jubatelaiką ir kartu su manimi yra keletas kolegų, kurie turi techninės informacijos ir patirties e, mūsų aptariama tema. Na, jeigu tai priimtina, tai siūlyčiau e, trejatą penkitą minučių įvadui supažintinti su tema skirti, jeigu taip tinka. 3-5 minutės tam reikalui. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai yra pirmasis saldiklis, kuris yra vertinamas programoje, kuri e, įsigaliaus iki 2020. Ir principas, e, kaip jie, saldikliai turėtų būti iš naujo pervertinti surinkti. Tai yra taip, kad e, EFSA turi pati surinkti informaciją, ji nepateikiamas dokumentų paketas. Priežastis yra tai, kad jeigu reikia surinkti didžiulį e, kiekį informacijos apie e, visuomenės sveikatą, mes atliekam savo tyrimus ir mes nustata, paskiriame darbo grupės e, ir įprastinės darbo grupės, ir kuri buvo pat, informacija, kuri buvo pateikta, leido atlikti toksikologinį vertinimą ir susidarimus tą medžiagą grėsmę. Aš ir paskui kolega daktaras Kas e, vykdėme viešas konsultacijas ir iš jų mes taip pat gavom labai didelį informaciją ir, ir mes norėtume perteikti visą informaciją jums, ką išgirdome per visą konsultacijų procesą reigiant nuomonės projektą. Taigi, pirmininkė, jeigu leisite, aš norėčiau suteikti žodį kolegai daktarui Kas, kad jis E, nušviestų pagrindinius mokslinius aspektus. Labai ačiū. Pirmasis dalykas, ką norėčiau paminėti, tai apie cheminę struktūrą aspartamo. Aspartamas yra gana, e, turi paprastą molekulinę sudėtį, yra du pagrindiniai blokai, pagrindiniai proteinai. Ir aspartane yra fenalanilinas ir aspart, tam rūkštis. Aspartame fenolaninas yra chemiškai modifikuotas e, ir jam stiktas saldus skonis ir jis skaidamas, labai lengvai skaidamas tai aspartanino rūgštį ir metanolą ir dėl to jis nepatinka į kraujotaka ir nepaliečia mūsų e, organų. Yra fenilaninas ir aspartam rūgštis, kaip ir bet kokia amino rūgštis iš, e, iš proteinų, kurios vartojame, jie patenka į organizme, kas metanol. Metanolas išskirtas iš aspartamo ir jis yra traktuojamas kaip ir metanolas, kuris išgaunamas iš vaisių ir daržovių, kurios yra pektinų, metanolas taip pat patenka į bendrą sistemą. Ir metanolas yra gaminamas natūraliai ir didelį kiekį. Didelį kiekį gamina mūsų organizmas, nes jis reikalingas cheminėms reakcijoms žmogaus organizme ir atskiriuose organuose. Ir neįmanoma apibriežti visos informacijos, mokslinės informacijos išsamei, dėl to aš. Brings me to the first question, does aspartam cause cancer? Aš kalbėsiu apie kartonigeniškumo pobūdį. Po, po, po, po, po, po, po, po, pramonėje buvo atlikti aštuoni tyrimai, tyrimai su epidėmis ir taip pat jungtinėse valstijose buvo vykdomi tyrimai per pastarosius keturis dešimtmečius ir nėra įrodymų, kad departamentas sukeltų vėžių. Tačiau mes taip pat žinome apie du tyrimus, kuriuos atliko Europos Ramadinis institutas, tai teigia, kad e, e, aspartamas sukelia e, auglius ir e, e, pelėms ir pablogina šitų gyvūnų sveikatą. Dar daugiau išvada iš naujo pervertinimo buvo tokia, kad buvo atliktos vėžio tyrimai ir juos atliko Europos ramasinis fondas – ir per tą nu, naują įvertinimą atliko ir mm, e, Junktinių valstybių nacionalinės toksikologijos programa ir e, šitą informaciją parodo, kad e, su, uždegiminiai procesai nėra teisingai suprantami ir kai kurie jie supranta, Europos remetinį fondas supranta juos, kad tai yra limfomas. Taip pat buvo meno nu, kastinumas, antronomas tai buvo išanalizuotas 6-9 metais EFSOje ir nėra įrodymų, kad jos sukelia e, kancerogeninę veiklą. Taigi, išvada yra tokia, kad nėra jokių išvadų, kad aspartamas sukeltų vėžį. Taip pat kitas klausimas dėl aspartamo ir neštumo poveikio. E, buvo likti tyrimai su nešiomis žiūrkėmis ir siekiama pažiūrėti, kokius yra e, poveikis. Šiek tiek sumažėjo e, kūnas svoris ir yra tam taip pat ir mm, e, kokį poveikį daro, daro motinai. Taigi tos pelytės mm, neteko svorio, jos mažiau valgė ir Aspartamas buvo išbandytas kartu su metabolitais, ypač fenaloninu ir aspartamų rūkštimi. Ir nustatyta, kad fenaloninas pats savaime sukelia tokį pat poveikį e, triušiuose, triušiuose kaip ir mm, aspartamas. Ir e, tokį pat poveikį suteikia amino rūgštis tai fenaloninas. Ir fenaloninas žinomas kaip yra toksinė amino rūgštis žmonėms žinoma, kad tai yra sukelia fenokokitoniorija, tai paveldimo lyga SPKU ir čia fenilaninas yra nuodingas ir didelį kiekį, jeigu jie susikaupia kraujyje, jie e, kenkia, e, kenkia vaisiui. Ir fenilas parnaninas e, buvo ištininėtas ir e, buvo išsiaiškinta, kiek tai e, pakenkia organizmui. Bet visame pasaulyje yra klinikinės kairės, kur yra nurodyta, kiek, e, koks kiekis turėtų būti pakiau sergančių asmenų organizmuose. Ir iš apskaičiavimų paaiškėjo, kad netgi jeigu ir 40 mg e, spartamo vienam kilogramui kūno svorio kilogramui per dieną nesukels tokių, nesuskaups organizmas tokio lygio, kuris kelia nerimą. Taigi galima kas valandą e, tiesiog suvartoti kažkiek kiekio ir nes, ne, tikrai nebus jokio poveikio. Taigi išvada, kad aspartamas nesukelia vėžio, nesukelia m, mm, jokios e, rizikos besivystančiam vaisiui ir nėra jokių įrodymų apie kitą toksiš, toksinį pobūdį ir mes e, padarėm išvadą, kad aspartamą galima vartoti žmonėms ir jis e, ne 40 mg vienam kūno kilogramui yra leistina norma. Ir dar norėčiau atsakyti klausimą, ar mus turėtų stebinti, kad nėra saugumo klausimo, kalbant apie spartamą, dabar naudojimuose, leistiniuose naudojimo lygiuose. Ir atsakymas ne, pas spartamas nepatenka į organizmą, jis yra suskaidomas žarnyne ir tik tai aspartamo rykštis, fenominas, mes yra trys produktai, kurie patenka į, į organizmą. Ir mes padarėm išvadą, kad fenilaninas, aspartų rūgštis ir metanolas iš aspartamo, kai jų vartojama tikrai didelį kiekį, e, sukelia tik tai 10 procentų e, visų gaunamų metabolitų. Na. Vielen Dank. Und damit starten wir jetzt die Aussprache. Labai ačiū. Pradėsime diskusijas. Peteris Lyze, Linda Makavan, Ponelio Pažė. Peteris Lyze, pirmasis. Ne, Linda, Linda Ačiū, pirminkė. Vienas klausimas. Rod Beren negalėjo atvykti į posėdį, jinai nori paklausti šio klausimo. Dėl interesų konflikto per pasarius penkerius metus tų, kurie užsėmė šiuo tyrimu, EPSA galbūt galėtų mums pasakyti, ar niekas nedirbo iš jūsų maisto saldiklių pramonėje. Dėkuoju gerbiamas pirmininkė. Šis EFSOS ir aspartano klausimas e, grįžo pas mus po ilgų peripetijų. E, man atrodo, kad 20 metais tik, tik tai turėjo būti vertintas ir mes parlamente atlikome darbą, buvo pasinaudota įvairiais tyrimais, susijusiais su leidimo prekiauti spartamu Europos rinkoje. E, bet e, paskui paaiškėjo, kad nėra pakankamų tyrimų ir e, vietoj 10 metų buvo atliktas tyrimas 12 metais. E, mes sausį pirmą kartą išgirdome apie rezultatus, daug kilo ginčių, klausimų dėl tų rezultatų pirmiausiai dėl Italijos ir Danijos mokslininkų, kurie savo tyrimuose uh, kalbėjo apie espartamo poveikį vaisiui ir neščioms moteriams. E, po to e, paaiškėjo, kad kai kurios dalys šios ataskaitos buvo paprasčiausiai perkeltos iš teksto, iš kito tyrimo išvadų, kurios buvo atliktas 2007 metais Prancūzijoje. Taigi dabar džiaugiamės naujų darbų, naujais rezultatais ir norėčiau padėkoti už tai e, EFSAI ir už konsultacijas, nors kai kurie atsakymai yra labai trumpi. E, e, ką tik tai ponė Makavan iškėlė vieną klausimą ir iš tikrųjų yra problema, kuri nėra tokia jau nedidelė. Todėl, kad EFSA taiko e, dviejopos standartus. 66 tyrimai rodo, kad aspartamas yra saugus. EFSA 53 yra patikimi, o kiti ne. Yra tyrimų, kurie rodo, kad e, aspartamas kelia problemų, bet nei vienas EFSOS vertinimų iš tų tyrimų nėra patikimas kalbama apie lygas, panašiai, bet aš nesuprantu. Yra tyrimų, kurie e, sako, kad aspartamas nekelia problemų, yra pripažįstami kaip gerais, e, o tie, kurie reiškia nepasitikėjimą aspartamų, pripažįstami ne, netinkamais. Panašiai buvo ir kitų medžiagų atveju. Taigi, kyla klausimas, e, taip pat žinome, e, kad buvo atlikta 73-74 metais tyrimai, bet jų rezultatai niekuomet nebuvo paskelbti. Ir e, dabar vėl grįžtame prie tų diskusijų dėl aspartamo. Šiandieną žinome, kad daug tyrimų rezultatų yra nepaskelbiama, ypač jeigu e, išvados dėl aspartamo yra neigiamos. Norėčiau jūsų paklausti, kokiais kriterijais jūs vadovaujatės e, vertindami mokslinius tyrimus, kurie buvo e, tinkamai atlikti, kurie ne, jūsų nuomonė? E, mes e, matome, kad kai kurie tyrimai yra finansuojami tik tai šios pramonės, ADI. E, kaip pavyzdžiui, dėl e, ADI tai yra leistinos dienos normos. E, 90, e, 87 metais 77 metais jau buvo paskeltos tam tikros išvados, aš norėčiau jūsų pasiklausti, kokia jūsų pozicija ar pasikeitė į tai ir taip pat prisidedu prie ponios Rodberent klausimo. Labai ačiū, Kolin Lepaž. Dabar ponė Liotar. Ačiū. Norėčiau e, prisidėti prie kalbėjusių kolegių. 12 metais buvo atliktas vertinimas ir Vienas iš pagrindinių mokslininkų sakė, tikrai nėra ko abejoti, aspartamas yra saugus. Vyko pakartotinis vertinimas, labai ilgas tyrimų vertinimas pakartotinis vyko, taigi tai nėra naujas tyrimas, o tik tai įvertinimas naujas visų atliktų anksčiau tyrimų ir atrodo, kad rezultatai anksčiau buvo jau paskelbti ir parašyti. Pramonė sako, kad aspartamas yra saugus, o mokslininkai teikia kitaip. Ir aš norėčiau EFSOS paklausti, kaip jie gali paaiškinti, jeigu 55 kritiniai tyrimai yra atlikti, kuriuose kalbama apie galimą pavojų sveikatai ir visi jie laikomi nepatikimais. Tai reiškia, kad jie nieko verti visi ir aš ne, negaliu patikėti tuo. Man atrodo, kad ir valstybėse narėse yra maisto agentūros, kurios laikosi skirtingos nuomonės ir rimtai žiūri tos tyrimus. Ar EFSA kvestionuoja taip pat ir tas nacionalinės institucijas, nes jos e, vadovaujasi kai kuriais iš tų tyrimų. Turime taip pat informacijos, kad atskaitomybė e, taip, kai kuriuose tyrimuose yra neteisinga. Ir e, matome, kad vienu atveju kalbama apie mirtinus atvejus, paskui, kad kažkas išgyveno. Ir niekas nekritikuoja tų netitikimų. Man atrodo, kad yra vis tik tai dvigubi standartai taikomi ir siekiama paprasčiausiai e, įtvirtinti mintį, kad aspartamas yra saugus 40 mg e, vienam kilogramui kūno svorio. Aš tikrai noriu pasakyti, kad EFSOS toks požiūris mums nepadeda mūsų kasdieninėme e, darbe. Žilparnių. Gerimas pirmininkė, kolegos, tikrai matėme skandalą, bet nenorime to pripažinti. E, vis e, <laughs> skliausteliuose dažniau minime tą agentūrą, Europos maisto saugos agentūrą. Ir norėčiau pasakyti komisijos ir EPSOS atstovams, tai kurie čia yra. Matome, kas darosi EPSOS veikloje. E, nesilaikoma deontologijos taisyklių ir Mes, Europos parlamentas, gauname prieštaringą informaciją, mes dažnai bendraujame ir matėme, kad buvo atlikti neseniai moksliniai tyrimai, akademiniai tyrimai, bet neatsižvelgiama į jų išvadas ir kad e, atsižvelgiama tik tai tuos tyrimus, kuriuos finansavo pramonė. Kalbama tiesiai vienoje pastraipoje ataskaitos jūsų apie tai, kad buvo konsultuojamasi su pramonės atstovais ir aš kaip ir kolegė Rodman Berent keliu tą patį klausimą. Uh, E, man atrodo, kad tai yra tikrai skandalinga, ką tik tai kolegos labai puikiai pasisakė, ponė Liopaš, ponė Leotart. Matome penkis atvejus, kurie rodo, kad neįmanoma, kad šiandieną pasaulyje, kuriame europiečiai, europietės, susiduria su įvairiais sukčiavimais maisto e, produktų srityje. Taigi dabar maisto saugumo klausimai turėtų būti pats svarbiausias dalykas tų institucijų, kurios atsakingos yra už tai, kad e, apsaugotų europiečius ir europietes. Galbūt ir, nere, ir negali būti jokios kalbos apie interesų konfliktą. Jeigu tyrimai parašyti pramonės atstovų rašalų, tai yra tikrai e, baisus dalykas ir aš tą norėjau pasakyti, gerbiamas pirmininkė. Ačiū. Pone, jūs pusantros minutės, prašom. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau. Mm, padėkoti už poziciją Mešnovičių, e, kad mes kalbėtume apie aspartamo dozes, o ne apie aspartamą. E, apskritai norėčiau sužinoti, kaip, ko, kaip atlikti tyrimai. Mes, mes e, žinome, kad ne apskritai kažkokia medžiaga yra kenksminga, bet jos dozė, kuri tirpsta vandenyje. Ką? ir kokia e, dozė yra naudota tyrimo metu. Kitas klausimas - e, interesų konfliktas ir taip pat ar e, neįtakojo tyrimų kitų saldiklių gamintojai. Aš pasitikiu EFSA ir tikiuosi, kad mokslininkai yra sąžininkai, nes jeigu negalėsime pasitikėti EFSOS, tai kodėl mes ją finansuojame, tada reikia ją kažko keisti. Uh, kokia buvo dozė, kuria remiantis buvo atlikti tyrimai, kurie, pavyzdžiui, parodė, kad aspartamas yra naudingas, ne, nekenksmingas ir kad kenksmingas. Jeigu e, tyrimuose buvo naudojama 40 gramų kūno svorio kilogramui ir jeigu rezultatai yra tikrai neginčitinti, tai reikia jais e, e pasitikėti. Dabar ponė Gerling. Ačiū. Na, iš tiesų, man regis, visą šį reikalą galime pavadinti dvigubų standartų demonstravimu. Jeigu norime sužinoti, kokiais interesais vadovaujasi komisijos nariai, tai aš ką tik pasidomėjau, nes ten yra atskleista visa informacija apie narius. Ir jeigu kyla interesų konflikto problema, tai tada reikia pirmiausiai įsiaiškinti, kokio pobūdžio tai yra a, interesų konflikto problema. Ir tai ne tik gal šmeišto klausimas, bet apskritai profesionalumo klausimas. Nes a, klausimą užduoti, ar kas iš jų nedirbo saldiklių pramonėje, nu patys pasidomėkite. Aš manau, kad mūsų komitetas tokiais klausimais save tiesiog žemina. Taip pat e, noriu štai ką pasakyti. Anksčiau gana išsamai pasisakėjau dėl kosikortiroidų ir mes kritikavome EMSA dėl to, kad ji neatsižvelgia į visus tyrimus, parengdama savo nuomonę ir mes buvome kaltinami pozicijos piknaučiavimu. Panašu, kad tam tikrų klausimų atveju žmonės vadovaujasi iš anksinę nuomonę. Jeigu jums nepatinka Spartamas, tai jūs tada kritikuojate EFSA, kuri iš tiesų nieko blogo nedaro, nes jūs viską vadinate skandalu remdamiesi kažkokiais e, sumetimais. Nes EMSA, EMSA paskelbė savo tyrimų, atlikto tyrimo rezultatus. Ir tikrai mes dažnai kritikuojame EMSA, aš pati kritikuoju EMSA, todėl man jeigu jūs galvojate, kad kas nors moka už tai, ką aš sakau, tai tikrai niekas nemoka. Bet aš neišgirdau šiandien jokių rimtų argumentų. Todėl galiausiai noriu EMSAI padėkoti už atliktą darbą ir užduoti klausimą. Atliktas pirmasis tyrimas įvairių mokslinio tyrimų. Noriu paklausti, kokie dar bus atliekami tyrimai, kas bus dar pakartotinai vertinama. Pirmininkas, ačiū. Ačiū, kad nepažeidėte laiko reglamento. Toliau, pona Somer. Taip, aš sutinku su paskutiniais dviem kalbėtojais, su tuo, ką jie sakė. Jeigu norime abejoti EMSOS darbu ir pavadinti jį skandalingu, tai leiskite man jums priminti, kad Jeigu jums nepatinka, pavyzdžiui, kai kurie politiniai sprendimai, tai dar nereiškia, kad tie sprendimai yra neteisingi. Ir negalima visko nurašyti. Nėra situacija nuspalvinta vien tik juoda ar balta spalva. Mūsų komitetas visada kelia klausimą dėl EFSOS darbo, užduoda labai panašių klausimų kiekvieną kartą, abejoja, EFSOS darbo rezultatais, bet yra ir tam tikrų politinių aspektų susijusių su aspartamo vartojimu. Ir priklausomai nuo to, kam labiau sekasi užsimti lobisinė veikla, yra formuluojami ir klausimai. Neįtikėtina. Parlamente yra grupės, kurios, kurias pramonė finansuoja ir kurios veikia pramonės akstinais vadovaudamusi, bet uh, abejoti apskritai EMSOS darbo dabar, kai pramonės sektoriaus įtaka yra tokia <laughs> didžiulė, yra keistas dalykas. Kritika yra rimtas reikalas, bet kaip ir bet kokių nuodingo poveikio turinčių medžiagų atveju atsiranda daug abejonių. Aš manau, mes tiesiog turime pritarti EMSOS um, tyrimo rezultatams. Pana Šlyteris, jūs minėjote onkologinę problemą. Bet kaip yra su metogeni, mutageniškumu ir a, poveikiai genetikai? Koks yra tarcino lygis organizme, kai vartojamas aspartamas. Taip pat man kilo štai kokia mintis. Kodėl jūs padarėte išvadą, kad aspartamą vartoti yra absoliučiai saugu, nu, gerai, sakykime, kad jisai yra saugesnis ar mažiau saugus palyginti su kitais dirbtiniais saldikliais. Ir aš prisidedu taip pat prie tų, kurie iškėlė um, interesų konflikto klausimą. Nepamirškime, uh, kaip buvo patvirtintas aspartamas Junktinės Amerikos valstijose ir koks po to kilo skandalas. Ačiū, galiausiai suteiksiu žodį EMSOS atstovams. Jūs turite 10 minučių, nes mes 5 e, minutės, nes mums liko dirbti 10 minučių, o dar likusias 5 minutės mes turime apsvarstyti dar vieną klausimą. EMSA. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, bendro pobūdžio pastabą pateiksiu, jeigu kolegos norės papildyti tai jie galės tą padaryti. Pirmiausia, dėl konfliktų intereso. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad audito rūmai įvertino EMSOS 2007 metais patvirtintas taisyklės ir padarė išvadą, kad EMSA šiuo atveju geriausiai apsaugota nuo interesų konflikto. Buvo pateikta ir nemažai rekomendacijų, kurias mes įtraukėme į naujasias 2012 metais patvirtintas darbo taisyklės. Tai yra, kaip formuojamos darbo grupės. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad neseniai Europos Sąjungos ombudsmenas atkreipė dėmesį į vieną konkretų tikslą e, atvejį, išduodant e, pažymėjimą ir nurodė, kad EMSA laikosi visų taisyklių. Jeigu reikalinga, mes jas dar griežtinsime. Dabar pirmininkė Emos neseniai surenkta konferencija, pat jos metu pateiktos rekomendacijos, mes visas jas įgyvendinome. Jūs sakote, kad reikia gal naujus vertinimus peržiūrą atlikti E, dažniau negu kas penkerius metus, jeigu jūs priimsite tokį sprendimą. Mes taip ir elgsimės, nes mes dabar vadovaujamės komisijos parengtomis gairėmis, bet jeigu gairės bus pakeistos, mes net dėlsintės įgyvendinsime. Dabar konkretesni klausimai dėl. Ponios Makevin klausimas pirmiausia. Gal trumpai mano kolegė Hepner atsakys. Ačiū, pona pirmininkė. Jūs uždavėte klausimą apie e, ekspertų sąsają su pramonė. Teisingai jau buvo pasakyta, kad metinėje interesų deklaracijoje yra nurodomi visi interesai, tą daro ir dirbantys specialistai ir ne tik tai pagal 2007 metų taisyklės, bet taip pat ir pagal uh, patobulintas 2012 metų taisyklės. Jeigu atkyla interesų konfliktas arba gali kilti interesų konfliktas, tai specialistai tiesiog nusišalina nuo tyrimo arba nedalyvauja priimant e, tyrimo išvadas. Jūs klausėte apie saldiklio organizacijas. Norėčiau pak prašyti jūsų patikslinti, ką reiškia saldiklių organizacijos. Bet pavyzdžiui, vienas iš narių dalyvavo Adžinamoto jaunųjų mokslininkų draugijoje, o Adžinamoto, jūs žinote, yra stambiausia Spartamo gamintoja. Bet jis dalyvavo darbe dar iki pradedant šiai grupiai darbą. Be to, Vienas ekspertas dalyvavo Coca-Cola finansuojamoje konferencijoje 2009 metais ir ten skaitė pranešimą dirbtinių saldiklių tema. Bet aspartamas tada, aspartamo tyrimas tada dar nebuvo vykdymas. Na, jeigu yra nors vienas, viena minutė, mums likusi, tai mes e, dėl dozių pasakysime taip, jūs teisingai pasisakėte dėl pramonės. Iš tiesų, e, pramonės bendrovės parengė atitinkamas techninės bylas ir mes naudojamės informaciją esančią juose, nes daug informacijos labai reikia. Jeigu kalbame apie sistemą, tai uh, egzistuoja patvirtinta sistema, o dėl jeigu, kad mes pirmenybę teikiam vienai pramonės įmonėje, o ne kitai. Visą tai yra labai aiškiai pasakyta nuomonė. Mes tikrai nesivadovaujame vienos ar kitos įmonas padarytomis išvadomis. Svarbiausia yra, ar įmonės laikosi tų kokybės standartų, kurie yra nustatyti tyrimų ataskaitose. Dar dėl kai kurių komentarų. Na, kaip aš suprantu, mes naudojamės visą virtinę tyrimų, kurie įvardyjami mūsų ataskaitoje. Ir baigdamas pirmininkę, noriu pasakyti, kad jeigu komiteto nariams reikia daugiau techninių paaiškinimų, tai tada mums reikia dar vienos minutės, kad mano kolega galėtų tai padaryti. Taip, jūs turite vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl kriterijų. Tyrimų kriterijų. Tai buvo labai skaidriai nustatyti kriterijai, visiškai aiškiai įvardyti uh, nuomonės dėl aspartamo priede. Buvo aiškiai nurodyta, kokie yra kriterijai nustatyti duomenų naudojimui ir ekstrapoliavimui ir kitiems dalykams. Visa tai išsamei aprašyta tyrimo medžiagoje. Ir uh, mes nesivadovavome kažkokia iš anksinė nuostata dėl teigiamų neigiamų rezultatų, nes tai yra tarptautinių lygių pripažįstami standartai, skaitant ir klinikinius standartus klinikinių tyrimų standartus. O kriterijai, kuriais naudojamės, tai mes nebandėme naudotis vien tik tais duomenimis, kurie nurodo vienokį ar kitokį poveikį sveikatai. Mes naudojamės labai įvairiais duomenimis dabar tarocinas. Nebejotinai tai yra fenilanalino metabolitas ir poveikis endokrininiai sistemai tikrai nesiskiria nuo to, kokį sukelia kitos amino rūkštės. Ačiū. Labai ačiū. Dėja, ne, vis, ne visus klausimus buvo atsakyta, tačiau e, ką padarysiu, nes turime dar vieną klausimą mūsų darbo atvarkėje. Tai yra 24 klausimas ir Karšliuter pristato šitą klausimą. Ar pirmą išklausysim komisijos? Gerai, pirmiausia išklausykime komisijos atstovą. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę paaiškinti aplinkybės, kurios yra susijusi su reglamento prieimimu e, dėl e, kilmės vietos. Mes parengėme e, komisijos nariams laiškas ir išrašėm savo nerimą dėl to, kad labai mažai laiko liko parlamentui pasinaudoti išlygomis ir projektos tekstas buvo pat pateiktas 26 e, lapkričio mėnesio ir tai atsitiko dėl to, kad buvo tokia administracinė problema, kad buvo labai tokia įtempta darbotvarkė ir komisija turėjo priimti įgyvendinimo taisyklės iki 13 metų gruodžio 13 dienos. Kai dėl esmės e, šito reglamento rengimas prieš jį rengiant buvo patiktas, atliktas tyrimas ir jis yra viešai priimtinas. Toliau komisija, komisijos tarnybos parengė poveikį vertinimą ir mm, atspindėjo vis įvairias galimybės, kaip reikalauja pagrindinis teisės aktas ir pasirodė, kad pašankiausios tos galimybės pirmiausia, kai valstybė narėje yra yra išlaikomas tas geografinis lygmuo ir yra dvi sistemos numatytos, numatančios proveniencijas vietų, paprasčiau yra jautinos atveju, tai yra e, žinoma, kur yra gyvūno gimimo vieta ir mes kalbėjome su, su valstybinarių ekspertais, buvo išsamės ilgos diskusijos ir darėme visas pastangas įtraukti, kur tik įmanoma tuos pasiūlymus, kurie siekia pagerinti dokumento projektą. Pagrindiniai e, naujo reglamento brošai yra tokie, kad Mes manome, kad tai suteikia labai aiškias ir vieningas taisyklės, kurios taikomas visoje sąjungoje ir apima atsako, atsakomumo nuostatas, kad būtų galima nurodyti kilmę arba provenencijos vietą ir kad tai būtų patikima. Toliau tai nustato kaip pagrindą įvairioms mėsos rūšims, kaip turėtų būti nurodyta auginimo vieta ir skaldimo vieta. Taip pat apibrėžia minimalų laikotarpį kiekvienai e, rūšiai, kad e, būtų išsiaiškinta, kada, kur gyvūnas yra auginamas ir kur yra gamybos ciklas prasideda ir tai turėtų užtikrinti, kad konkretus gyvūnas praleido tam atitinkamą gyvenimo dalį atitinkamoje valstybėje narėje, kad tai būtų vėlgi e, patikimas produktas vartotojui. Ir operatoriai gali e, nurodyti e, indikacijas augin, užaugintą ir paskersta tik tai ta, ten, kur tas mėsos produktas iš tikrųjų yra iš gyvūno augin, auginama tam tikroje valstybėje narėje ir kad tai atitinka nacionalinių institucijų reikalavimus. Taip pat suteikia galimybę operatoriams nurodyti atitinkamus indikatorius kilmės arba provenencijos vietos ir pateikti papildomos informacijos, kol tai atitinka taikomas taisyklės tai yra tokio tokia naujo reglamento esmė. Ir galiausia proceso pabaigoje diskusijos su valdybėmis narėmis gruodžio penktą balsavimas rodo, kad didžioji dauguma, kvalifikuotoji dauguma yra už pasiūlymą. Taip pat pastebėsiu, kad tiek vartotojų, tiek pramoninko organizacijos pritarė naujoms taisyklėms ir taigi diskusijos dėl gyvendinimo taisyklių buvo sudėtingas ir ilgas procesas ir galutinis rezultatas tai yra kompromisas ir padės vartotojams padaryti gerai informuotą pasirinkimą. Ir siekiant patvirtinti tekstą iki nurodyto termino, tai yra likus tik tai vienai savaitį, prieš savaitę e, buvo pateiktas tekstas jums ir likus labai nedaug laiko į balsavimą, tai aš dėl to apgailę stauju ir tikiuosi, kad tokių situacijų išvengsime ateityje. Dėkuoju uždėmesi. Renate Sommer.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 aptarinėjame, tai yra labai prieštaringas dalykas. Ir pateikti, pastatyti mus prieš įvykusi faktą, tai negerai. Parlamentas, parlamento, parlamento galės čia nesižvelgiama ir norėčiau paklausti, kokia kiek tai kainavo, kokie yra kaštai, ar aš čia praleidau, ką komisija sako, tai yra labai sudėtingas dalykas ir brangus dalykas ir aš abejoju, ar praktikoje bus galima pritaikyti. Norėčiau išgirsti, galbūt aš kai ką neišgirdau, tai yra kokie bus gyvendinimo kaštai. Bijau, kad komisijos darbas nėra tinkamas thinking. Mes galvojame apie panašią struktūrą kaip ir jaudienos e, atveju, kai gyvūnas yra užaugintas, e, gimęs užaugintas ir paskirstas. O dabar mes neturėjome laiko sureaguoti, aš suprantu, taigi laikas jūs spaudė, bet jeigu būtum patiktas visos, e, visi kiti dokumentai, tikrai mes būtume įvykdę terminus. Pasakykite, kad vartotojų organizacijos yra patenkintos, kai yra kurie iš jų yra patenkinti. Tai yra dvi vietos, o ne trys. Ir kai jūs teikite, atikote poveikį vertinimą, vėlgi jūs mm, įvertinote nerealistinius kainų šaugimus ir nepaisant šitų scenarijų, nerealių scenarijų, daugumą valstybių narių norėjo eiti tą likmę, kad reikėtų kad turėtų būti trys vietos, o ne dvi. Galima sakyti, taip yra kvalifikuojantoji dauguma, taip, nes jie kažko nori geriau negu, nie, geriau negu nieko. Bet mes norim turėti e, galimybę rimtą diskusiją dėl trijų vietų, bet jūs to nesiūlote. Dėl to mes esam nepatenkinti, kad neturėjome jokios galimybės reaguoti. Tai per visą procesą buvo aišku, kad mes kalbėjome parlamente tris vietas, o komisija nesugebėjo to pasiūlyti ir sumažinti transportavimo laiką. Ir um, mes siekėme sumažinti gyvūnų transportavimo laiko. Ir norime, kad gyvūnas, jeigu gyvūnas yra gimęs ir augintas vienoje vietoje, tai tikrai išvengsim transporto kaštų. Taigi mes, mums tas projektas nepatinka, grįžkite namo ir perdarykite iš naujo. Linda Makevin. Dėkuoju, aš kalbu Glenistilma vardu e, ir aš pritariu tam, ką ir jis sakė. Taigi, e, kolega paklausė, klau, uždavė klausimą, kodėl dvi vietas. Jautinas atveju yra trys žymėjimo vietas. Aš e, suprantu, 19 valstybių yra kitokia žymėjimo sistema. E, keulienai, jautinai, viršinai ir kodėl negalime taikyti tokių pačių, e, tos pačios sistemos, kaip ir kitur. Ir man atrodo, nėra prasminga, kad mes to nedarom. Jeigu yra tokios spragos, tai jomis pasinaudos. Žinome, kokios ir problemos, žinote, kad yra galutinė mėsos apdarojimo vieta ir, ir taip toliau. Bet kodėl nepasakius aiškiai, kad žmonės žinotų, ką jie valgo. Ir jeigu sakys, kad bendrovės to negalim, po visų arklienos skandalų dabar e, yra tinkamas ženklinimas, iš kur gyvūnas yra kilęs, tai yra daroma, nes vartotojai to nori. Tai jeigu yra maltos mėsos atveju, to negalim padaryti. Ne, tai yra viskas galima padaryti ir daroma. Tai kodėl to jūs neparengėte tinkamo dokumento? Ačiū, ponė Somer. Norėčiau grįžti prie to, ką kolegos sakė. Dalis parlamento tik tai e, mažuma norėjo, kad būtų trijų vietų žymėjimas. Bet aš ne visai supratau. Ir mes suteikėme komisijai galės, kad būtų atliktas poveikio vertinimas. Taigi netiesa, kad buvo prašoma trijų vietų ženklimą, mes prašėme išsiaiškinti, ar tai yra įmanoma. Ir dabar e, aš pritariu komisijai, kad tai nėra labai svarbu vartotojams, kur gyvūnas gimė. Ir, ponė Štuter, kas yra negerai mes padarėm išvadą, kad gyvūnų gerovės aspektas maisto reglamente nebuvo tinkamas. Dalis informacijos apie maisto produktus šitame reglamente yra susijęs su gyvūnų transportu arba ritualinė skerdima tai priklauso gyvūnų gerovės teisės aktams ir tai yra nauja strategija, kurią komisija rengia, bet tai neturėtų būti susijęs su maisto produktų ženklinimu. Ir dėl to e, tai ir nebuvo e, atspindėta gyvūnų maisto produktų ženklinimo nuostatose. Tai būtent taip nevyko, bet, bet taip ne. Taigi trijų vietų žymėjimas buvo parlamento pozicija dėrybose, kurios nepavyko, tačiau parlamento pozicija buvo trijų etapų žymėjimas, trijų etapų kilmės žymėjimas. Mes galim pasakyti, koks yra dėrybų rezultatas, sako pirmininkas. Europos parlamento pozicija, kartoju, buvo trijų vietų ženklinimas. Ir pasakyti kažką kitą, tai yra tiesiog neteisinga. Tai yra visiškai neteisinga, aš dar kartą kartuoju, diskusijose, diskusijų rezultatas buvo kitoks, tačiau parlamento pozicija buvo už trijų mm, vietų ženklinimą. Tai buvo pasakyta, jūs statėte parlamento poziciją. Iš tik noriu pakartoti parlamento poziciją tokią, dėl kurios buvo sutarta. Netgi jums, jeigu jums tai nepatinka, ponė Zomer, bet rezultatas yra toks. Pozicija dėl kurios buvo balsuojama ir sutarta čia yra trijų vietų ženklinimas. Mes e, sutikome dėl kompromiso ministrų taryboje ir tokia tai yra e, parlamento poziciją, jeigu jūs balsavote dėl kompromiso. Anksčiau, ankstesniuose teisėkuros proceso etapuose buvo kitai, tačiau pradinė parlamento pozicija vis dėlto baigėsi kaip kompromisas. Ir šis kompromisas buvo priimtas visose frakcijose, grupėse ir dabar dėl to dabar tokia yra parlamento pozicija. Pirmininkas, manau, kad mes kalbam apie skirtingus dalykus. Tai buvo kompromisas, pradinė pozicija, su kuria mes pradėjome dėrybas, tai buvo už trijų viet, tris vietas e, ženklinime etiketėje dabar, kas yra oficialiajame leidime, tai yra susitarimo su, su taryba ir komisija rezultatas. Neskleiskim legendų. Žodis komisijai. Thank you very much, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir komi, kaip jūs tai teigite, komisija e, dirbo su tekstu, dėl kurio buvo sutarta. Ir aš galiu pakartoti, 26 straipsnį 9 dalis apsvarstys galimybės nurodyti kilmės vietą arba provenencijos vietą maisto produktų, ypač atsižvelgiant į kiekvieną nu, dokument, gyvūnų e, gyvenimą tapo vietą. Tai yra gimimas, auginimas ir skirdimas. Taigi e, teisinėme tekste yra galimybės ir kai aš darau ką aš dariau nuorodą įvadę, mes atlikame poveikio vertinimą ir stiekiamės išvelgti visus interesuotų šalių interesus ir visų pirma tai vartotojai, bet taip pat gamintojai ir ir, ir, ir produktų operatoriai. Ir darbo kaštai yra taip pat svarbus bus klausimas. Mes įvertinome kaštus, šito reglamento kaštus. Tai yra viena e, gyvenimas ar vienas, du procentai viso gyvūno vertės. Ir kodėl e, nebuvo įtraukta gimimo vieta, kodėl nebuvo paminėta šios mėsos rūšių atveju palyginus su jautina. Viena iš svarbiausių priežasčių yra tai, kad gamybos ciklas šių gyvūnų atveju kiaulienai paukštienai yra daug trumpesnis negu jautinos atveju. Gimim, gyvūno gimimo vieta patikrinti, pavyzdžiui, yra nedidelis interesas vartotojams, o egzistuojanti gyvūnų identifikavimo sistema neleidžia atsekti gimimo vietos visom, visų šių rūšių atveju. Ir įvesti tokias sąlygas tikrai bus papildomi kaštai ir mm, poveikį vertinimas mano, kad toks kaštų vedimas yra nepateisinamas. Toliau klausimas dėl e, maltos mėsos, dėl faršo. E, ir nuopjovų. Ir šitiems produktams galioja toks pat ženklimas kaip ir kitos mėsos rušimis, bet mėsos rušė, mėso, maltos mėsos gamintojai dirba su žaliava iš įvairių kilmės vietų ir tai yra pateisinama suteikti e, galimybę nurodyti ES kaip provenencijos vietą. Taigi, manau, Tai aš tikiuosi atsakiau svarbiausius klausimus, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Einmal kurz eine Nachfrage bei Karl Schlüter, bitte. Karlas Šliteris dar labai trumpą klausimą. Apie kokį tyrimą kalbate, kai sakote, kad e, vartotojams neįdomu, iš kur atkeliauja viščiukai ir toliau e, vartotojų organizacijos sakėte tai yra patenkintos, kad tik dvi vietos, o ne trys. Kokios tai organizacijos? Viena minutė. Po to turime baigti. Nesakiau, ponė Šliuteri, kad e, jiems tiko tai. Aš sakiau, kad ieškojame pusiausvyros tarp visų interesų - vartotojų, operatorių ir gavintojų. Ir taip pat žiūrėjome į sąnaudas ir buvo prieita prie išvados, kad vartotojam vargu ar labai aktualu, e, kur e, išsirito viščiukas. Dėkoju e, darbo tvarkės klausimų visi aptarti. Susitiksime sausio 9, dirbsime nuo 9 iki 10 kartu su ITRE, dirbsime paskui 10-23 sausio. Esu labai dėkingas visiems kolegoms už puikų darbą. Šiais metais norėčiau padėkoti salės prižiūrėtojams už gerą darbą, darbuotojams, sekretoriatui, taip pat vertiems, kurie visuomet mus remia, mus padeda, be jų neįmanoma būtų dirbti. Visiems linkiu linksmų šventų kalėdų ir geros kitų metų pradžios. Susitiksime naujaisiais metais. Visiems